No niin, hyvää huomenta arvoisat kollegat ja muut läsnäolijat. Ja haluaisin myös... Labas rytas, mėly kolegos. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į šį posėdį. Į posėdį, kuris yra transliuojamas internetu. Žmonės domėsi, kaip mums sekasi ginti žmogaus teisės. prieš padedant mūsų darbą norėčiau pasiklausti, ar pritarėte darbo tvarkiai. Manau, darau prielaidą, kad pritarėte. Ir norėčiau pristatyti mūsų planą šiam posėdžiui. Aš trumpai pristatysiu pirmininko pranešimus, paskui maždaug valandą svarstysime padėti Birmoje. o paskui nuo 10 iki 11 maždaug dar pusantros valandos turėsime padėties aptari, Afganistane aptarimui ir po to dar 45 minutės galėsime skirti ES gairių dėl kankinimo aptarimui. Toliau pirmininkės pranešimai. Praėjusią savaitę e, susitiko išplėstinė darbo grupė ir aptarė mm, artimiausio laikotarpio darbų programą. Ši programa buvo išsiuntinėta nariams. Kita kartą ši grupė posėdžiaus e, spalio pirmą dieną. Ir tuomet jis varstys, kokius uh, pranešimus savo iniciatyvą renksime. Koordinatoriai informuoti, kad jie gali teikti pasiūlymus, kokia tema ruošti e, savo iniciatyvos pranešimą. Ir to, tie visi pasiūlymai turėtų būti pateikti sekretariatui iki rugsėjo 30 dienos. Kalbant apie mūsų darbų programą, koordinatoriai taip pat buvo paprašyti surinkti kolegų pasiūlymus ir mm, taip pat pagalvoti apie tai, kokias temas galėtumėme svarstyti kitais metais. Norėčiau taip pat pakalbėti apie mūsų komiteto delegacijas. Turime informacijos, jog parlamentas leis daugiausia septyniems nariams dirbti delegacijose, dalyvauti delegacijose iš mūsų komiteto. Mes dar neplanavome, kokias delegacijas norime siūsti ir kur, bet manome, kad turime sutelkti dėmesį į, del... į, į tas delegacijas, į tuos vizitus, kuriuos parlamentas organizuos. Taip pat mes galėsime siūsti narius vykti į tuos vizitus. Taip pat tie pakomitečio nariai, kurie dirba delegacijose, turėtų sekretoriatui pranešti apie tai, kokiuose delegacijose jie dirba, kad kuomet jie vyksta į vizitus, jie taip pat vyktų į tuos vizitus kaip ir pakomitečio, šio pakomitečio nariai. Būtų labai gerai, jei tie mūsų nariai būtų ryšininkais tarp mūsų komiteto ir, ir delegacijų vykstančių į, į vizitus. Dar nežinome, kada e, vyks delegacijų posėdžiai. Kai tik žinosime, kokie nariai dalyvaus kokių delegacijų darbe, galėsime priimti atitinkamus sprendimus spalio pabaigoje. Aš pirmininkų suėgai nusinčiau laišką dėl žmogaus teisų klausimų ir mm, klausimus varstomus skubos tvarkės Strasbūro plenariniuose posėdžiuose ketvirtadieniais po pietų. Norime užtikrinti geresnį dalyvavimą tose svarstymuose, jeigu tų klausimų svarstymas būtų perkeltas į kitą dieną. Nebejoju, kad bus sunku tai pakeisti. Jūs be abejo puikiai žinote, kad Strasbūre tai yra sudėtingas klausimas. Bet manau, kad būtų gerai, jei pakomitečio, mūsų pakomitečio nariai keltų šį klausimą savo frakcijose ir bandytų kažką pakeisti. Žmogaus teisės yra svarbi parlamento darbo dalis Ir tikrai būtų geriau, jei e, žmogaus teisų klausimų svarstymai vyktų kitų metų. Apie tai kalbėsiu pirmininkų suigoje kitą savaitę. Tai tiek apie pranešimų apie parlamento darbą. Dar norėčiau pasakyti porą žodžių apie klausimus susijusius su žmogaus teisėmis. Kovo mėnesį parlamentas patvirtino pasiūlymą dėl įvykių Afganistane ir, e, mirties, ir, ir dėl mirties bausmės paskelbimo. Kalbame apie atvejį, kuomet buvo parašytas straipsnis laikrašiui apie moterų teisės ir islamą. Ir buvo... Ir tas atvejs dar ne, neišspręstas ir mes turime jį sekti. Praėjusią savaitę pasakojau apie žmogaus teisų gynėjų nužudimą Rusijoje. Kaip žinote, nuėsis parlamento pirmininkas e, ponas Buzekas kreipėsi į Švedijos užsienio reikalų ministeriją, nes Švedija šiuo metu pirmininkauja, kreipėsi Karla Biltą prašydamas, kad Švedija inicijuotų dėrybas kuriuose labai aiškiai išdėstytų ES požiūrį į žmogaus teisų gynėjų nužudimą Rusijoje. Taryba padarė pareiškimą šiuo klausimu ir nebejoju, jog jį skaitėte. Ir šio klausimo aptarimas su Rusija yra numatytas kažkurio metu rudenį. berots žmogaus teisų padėtis Rusijoje bus svarstoma šį mėnesį. Tikrai bus įdomu išgirsti, kokie bus tų svarstymų rezultatai. Yra kai kurių m, mm, men, nedidelių pokyčių, kuriuos pastebime, bet sunku pasakyti, kas iš tikrųjų vyksta ten. Aš tikiuosi, kad turėsime galimybės išklausyti žmogaus teisų mm, padėties Rusijoje eksperto pasisakymo. Kalbu apie ekspertą, kuris mm, kal, buvo nuvykęs į Strasbūro žmogaus teisų teismą. Jis bus tarp kitų mano pristatytos konferencijos dalyvių. Tai tiek pirmininkės pranešimu. Gal norite kažką aptarti? Jei ne, periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, trečiojo punkto. Kalbėsime apie padėtį Birmoje, Mienmare. Į mūsų posėdį atvyko ponas Harn Jangui. Jis yra e, Europos Birmos biuro vadovas ir jis pristatys mums, kaip e, pastaruoju metu keitėsi padėtis, konkrečiai kas e, atsitiko Aung San Suu Kyi, kuri vėl yra suimta. Kaip žinote, jai buvo suteiktas Sakaro apdovanojimas. 1990 metais. Ir be pono Jangui yra kitų svečių, kurie atstovauja Tartautinę žmogaus teisų federaciją. Taip pat e, šiandien yra atstovų ir iš komisijos išorės santykių departamento. Taigi noriu pasveikinti visus svečius. Ir siūlyčiau pradėti nuo pono Jangui, Paskui suteiksime žodį ponui Tanasijų. Išklausysime maždaug dešimties minučių pasisakymų ir paskui tikiuosi, kad įvyks diskusijos, kuriuose aktyviai dalyvaus komiteto nariai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju žmogaus taičių, teisų pakomitečių už tai, kad pakvietė mane atvykti šiandien ir pasisakyti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nu, Aung San Suu Kyi e, areštas, e, nuteisimas, įkalinimas negali būti niekaip pateisinamas. Bylos svarstymo metu ji buvo 14 iš 20 pastarų metų įkalinta namuose ir įkalinimas turėjo baigtis gegužės 27 dieną 2009 metais po to kariuomenė jau neturėjo jokių teisinių priemonių ją sulaikyti ilgesniam laikotarpiui. Na, o 9 metų gegužės 3 dienos naktį Džonas Viljamas Jeto, Amerikos pilietis, perplaukė Inja ežerą ir pateko jos namus. Jam buvo leista pasilikti iki gegužės 5 dienos, nes jis buvo pavargęs ir buvo areštuotas Birmos valdžios institucijų. Dar du e, buvo žmonės perkelti į kalėjimą ir buvo Yang e, San Su Čiui e, apkaltinta, kad pažeidė namų arešto taisyklės pagal atitinkamą, taisyk, pagal atitinkamą įstatymą. Pagal Birmos įstatymus yra privaloma užregistruoti tuos svečius, kurie lieka nakvoti, taip pat užsieniečiai neturi teisės būti Birmos gyven piliečių namuose. Dojang Sansučiai e, bylos svarstymas prasidėjo gegužės 18 dieną. Teismas leido prokurorams e, išklausyti 14 liudininkų, tačiau tik tai du e, gynybos paskirti liudininkai buvo išklausyti. Na ir rūpiučio 11 dieną ji buvo pripažinta kalta ir buvo nuteista trejiems metams kalinimo, įkalinimo. Valstybės taikos ir vystimosi tarybos pirmininkas sumažino bausmę iki 18 mėnesių namų arešto, jeigu elgesys bus tinkamas, ta bausmė bus su, su, sumažinta ir jis e, tą padarė atsižvelgdamas tai, kad ji yra e, iškilaus e, generolo dukra. Kitos e, priežastys pateiktos buvo taip pat, būtent, kad būtų išlaikyta taika, ramybė, stabilumas, kad nebūtų padaryta asmenė žala ir kad nebūtų kliudoma demokratiniams procesams. Dojang Sansučiai advokatai e, pateikė, pateikė apeliaciją ir aukštesnės instancijos teismas pritarė šią apeliacijai ir rūpiučio, rugsėjo 18 dieną vyks bylos svarstymas per teismo procesą. Amerikietis buvo nuteistas septyniems metams, bet bausmė buvo sutrumpinta. ir jis kartu su, po to buvo išlaisvintas ir kartu su senatoriumi išvyko. Mano manimu, kai Dan Van Suči buvo apkaltinta ir nuteista, net prieš tai dar ji jau buvo e, sulaikyta, ji buvo na, kalinė, turėjo laikytis namų arešto ir neturėjo būti teisiama dėl tos mens, kuris apsilankė jos namuose, dėl to, kad, na, ji ir taip jau buvo įkalinta. Saugumo pažeidimas Birmos e, kariuomeniai leido toliau, na, ją įkalinti po rinkimų, rinkimų laikotarpiu, kad ji negalėtų sudalyvauti rinkiminėje kampanijoje. Taip pat Birmos režimas tiesioginius ryšius užmėsgė su Obamos administracija. Tai yra labai svarbu, nes kai jie užmesgė ryšių su JAV, Birmos kariuomenė ignoravo Kinijos norus ir pradėjo dar daryti didesnį spaudimą ir užsipulti etninės mažumas Kinijos pasienyje. Įvairias etninės mažumas. Kogang, Wa ir Mongla etinės mažumas. Ir kuo labiau priklausoma darosi Birma, tuo didesnis spaudimas ateina iš Kinijos. Taigi bandoma daryti pusiausvyrą, pasiekti pusiausvyrą ir, ir pradėjo užmėgsti ryšius su Rusija ir dabar, kadangi yra e, užmėgstas ryšys su JAV, kaip ir yra ignoruojamas Kinijos noras ir Kinijos siekiai. Jeigu vyks mūšiai, tuomet pabėgėliai bėgs į Kiniją ir jau yra tokių atvejų, kai 30 tūkstančių pabėgėlių, Kokang mažumos pabėgėlių bėgo į Kiniją. Ir didelis spaudimas yra daromas toms mažumoms, kurios yra pasirašęs paliaubas keliems metams, remia rinkimus, nori dalyvauti rinkimuose. Jeigu jo taip neįvyks, tuomet kariuomenė panaudos jėgą. Šimtai tūkstančių pabėgėlių pradės bėgti į kaiminės valstybės. Taigi, jeigu etinės mažumos nuspręs dalyvauti rinkimuose, kurie greitai bus surenkti, tuomet bus sunku Birmos demokratiniams judėjimams boikotuoti, antidemokratiniams judėjimams boikotuoti rinkimus, nes bus teigiama, kad tai yra rinkimai, kuriuose dalyvauja visos uh, E, visi visuomenės sluoksniai ir tiems rinkimams pritarė visos nacionalinės mažumos. Ir jeigu Dan Wang Sang Suči bus išlaisvinta ir turi, galės padaryti įtaką rinkimams, tuomet e, karinė junta na, iš tiesų turės susidurti su atitinkamais sunkumais, norėdami prastumti savo kandidatus. Jeigu žmonėms tikrai bus leista balsuoti laisvai, laisvu noru, E, jeigu jie balsuos ne už e, kariuomenę, o laisvų norų už demokratiją. Na, kariuomenėje matyt manipuliuos 2010 metų rinkimus, dėl to labai svarbu pasirūpinti, kad rinkimai būtų kuo galima laisvesni ir sažiningesni, nes priešingo atveju mes atimsime žmonėms galimybę išreikšti savo norą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Nengsangsučiai įkalinus um, šią veikėją. Generolas Tanši teigė, kad jai sušvelnino bausmę, nes ji yra generolo dukra. Tokiu būdu jis bando kaip ir atverti duris nes jeigu jos tėvas generolas pasiaukojo tautos labui, tai ir ji tą turėtų tarsi padaryti savo tautos labui. Ir aš manau, kad tai yra tam tikra galimybė, kurią būtų galima panalizuoti. Dėkoju. Kiitos erittäin paljon, herra Janve. Ja te... Dėkuoju. Dėkuoju ponui Jangve už labai aišku padėties pristatymą ir paaiškinimas, kodėl Ansam Suči namų areštas buvo pratestas ir kokio, kokios įtakos tai gali turėti, gali turėti rinkimams. Akivaizdu, kad kariškiai daro viską, kas yra įmanoma, kad išsilaikytų valdžioje. Toliau kalbės pana Atanasio. Ponas Atanasio. Dėkuoju. Man yra labai malonu dalyvauti šiame susitikime. Ir mes džiaugiamės, kad galėsime dalyvauti labai svarbiuose susitikimuose, kuri vyks ne, netrukus. Ir taip pat tikimės dalyvauti ir diskusijose. Praeitas toks susitikimas įvyko Bango, Bankokė, kuriame dalyvavo Birmos vyriausybės atstovai. Jame dalyvavo visų nacionalinių regioninių asociacijų atstovai. E, šis renginys buvo skirtas tam, kad sustiktų pagrindiniai ekspertai. Tai buvo precedento neturintis renginys. Jame buvo kalbama apie tai, kokios strategijos reikėtų laikytis ruošintis 2010 metais vyksiančiams rinkimams. Pagrindinė išvada buvo štai tokia. Tarptautinės diskusijos dėl politinio susitaikymo, dėl politinių poslinkių ir nacionalinio susitaikymo Birmoje yra iš esmės diskusijų tokių diskusijų iš esmės nebuvo. Nebuvo, nėra iki šiol kalbama apie nebaudžiamumą. Ir mes apie tai atvirai kalbėjome su Birmos teisininkų tarybos atstovais ir kitais mūsų partneriais. Ta diena, kai buvo paskelbtas nuosprendis e, dėl Ansang Suši, mes e, paskelbė ir savo išvadas ir mes visiems jums išdaliname šį dokumentą. Šiame dokumente kalbame apie tarptautinius nusikaltimus, kurie buvo įvykdyti Birmoje ir taip pat reikalaujama jų skubaus tyrimo. Šis pranešimas buvo rengiamas pirmiausia dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, mes gavome pakankamai informacijos apie tai, kad e, nuolatos yra pažydinėjimos žmogaus teisės, vykdomi yra karo nusikaltimai, nusikaltimai žmonijai visoje šalyje. O tarptautinė bendruomenė visą savo dėmesį skiria politiniams dalykams ir skiria visą savo dėmesį Nobelio premijo laureatai Ansang Suči. Be abejo, mes remiame jos pastangas ir manome, kad ji yra Birmos demokratijos simbolis. Tačiau mes nusprendėme paskelbti savo pranešimą tą pačią dieną, kai buvo paskelbtas ir Ansang Suši nuosprendis sąmoningai. Mes suprantame, kad Birmoje nuolatos pažinėjimas žmogaus teisės ir vykdomi kiti nusikaltimai, kurios galėtų tirti taututinis e, baudžiamasis tribunolas. Ir šie nusikaltimai vykdomi ne tik prieš e, etninės mažumas, bet ir prieš visą Birmos visuomenę ir toliau junta juos, šios nusikaltimus vykdo, juos rengia ir niekas nieko nedaro. Mes manome, kad būtina atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į šią situaciją, pateikiant e, jai išsame ir tikslę informaciją apie tai, kas vyksta Birmoje. Prie pranešimo mes pridėjome nemažai papildomos e, dokumentacijos, kuri liūdėja e, apie tai, kad Birmos gyventojai gyvena baisiomis e, sąlygomis. Mes stebimės tuo, kad pasaulio valstybės nesugeba susitvarkyti su keliais generolais, kurie atvirai pažeidinėja žmogaus teisės. Nemažai tarptautinių ir Birmos e, e, subjektų, asmenų, uh, imasi įvairiausių priemonių. Man, mes manome, kad būtina raginti Europos e, Sąjungą, paraginti, išskirti būtinybę sukurti tarptautinę tyrimo komisiją kaip vieną iš savo tarptautinės darbo tvarkės prioritetų. Būtina aiškiai kalbėti apie uh, nusikaltimus žmonijai ir karo nusikaltimus Birmoje. Mes manome, kad tos valstybės, kurios, dalyvau, kurios yra Junktinių tautų saugumo tarybos narės, turi aktyviau prisidėti prie saugumo tarybų, tarybos sprendimų susijusių su Birma. Kad ir kokia būtų politinė situacija Birmoje. Mes matėme pastaruoju metu, kaip buvo mobilizuoti Europos diplomatijos ištekliai matėme, kaip buvo e, rengiamas Paryž, ES pareiškimas, bet mes laukime tolesnių veiksmų. Kelios Birmos asociacijos išreiškė savo nusivylimą dėl ES neseniai patvirtintų sankcijų. Šios sankcijos buvo patvirtintos po to, kai buvo paskelbtas nuosprendis ant sankcijų. Nevyriausybinės organizacijos ir kai kurios kitos demokratinių teisų gynimo organizacijos tikėjosi griežtesnių, griežtesnės retorikos. Akivaizdu, kad sankcijos nepasiteisino, jos nėra efektyvios. Ir mes nesusilaukime rezult, tokių rezultatų, kokių tikėjomės. Sankcijos negali pasiteisinti dėl to, kad jos yra netinkamos. Jos e, netinkamai yra suformuluotos ir apibrieštos. Ponios ir ponai, aš norėčiau jums. E, jūs kreiptis Birmos pilietinės visuomenės vardu. Demokratinių judėjimų, e, demokratinių judėjimo atstovų vardu. Visi šie žmonės tikisi, kad jūs nepasiduosite pagundai įsivažiuoti dešimtųjų metų rinkimai viską įspręs. Mes aiškiai sakome, kad rinkimų procesas negali būti patikimas ir negali būti sąžiningas. Konstitucija yra prastai suformuluota, ji negali būti teisėta. Ir rinkimai pirmiausia bus skirti tik tai tam, kad generolai dar labiau sustiprintų savo uh, valdžią. Ir tam, kad uh, generolai užsitikrintų institucinį nebaudžiamumą. Ir todėl ES negalėtų remti šių rinkimų. Šie rinkimai uh, nėra vilties ženklas šalies gyventojams. tai bus savotiškos Birmos demokratijos laidotuvės. Manome, kad ES turėtų perduoti šią žinią Pietričių Azijos valstybių asociacijos e, narėms, jungtinių tautų narėms ir kitoms organizacijoms. Asang Suči dar yra e, nelaisvėje. Žinome ir apie 200 e, kitų politinių kalinių. Nepaisant to, kad tarptautinė bendruomenė jau keliarius metus reikalauja, kad jie būtų paleisti. Birmoje nėra raiškos laisvės, žodžio laisvės, susirinkimų laisvės. Nėra tokių žmonių, kurie tiki, kad šie rinkimai bus laisvi ir, ir sąžiningi. Niekas nesitikė to, kad žmonės galės laisvai diskutuoti. Daug kas net neskaitė konstitucijos. Tik tai vakar Hagoje, kur aš lankiausi kartu su Birmos demokratijos e, gynėjais, girdėjau apie tai, kaip e, visos visi vieno kaimelio gyventojai balsavo prieš, demokra, prieš konstituciją. Tačiau kažkaip paslaptingai jų balsų niekas nepastebėjo. Esame įsitikinę, kad nevyks jokio dialogo su Birmos valdžia ir tarptautinė bendruomenė padėdama renkti rinkimus, tik tai prisidės prie huntos sustiprinimo. Tai, kas vyksta Birmoje, liečia mus visus. Jau 40 metų šioje šalyje vykdomi yra rimti nusikaltimai. Visai žmonijai turėtų būti gėda dėl to, kad Birma nėra tarptautinės bendruomenės prioritetas. Ir mes negalime paremti grupelė žmonių, kuri šiuo metu nėra Birmoje valdžioje. Generolų grupuotė, kuri valdo šalį, yra nusikalstam, nusi, nusikalstama grupuotė. Ir būtent šitaip reikia juos traktuoti ir šitaip su jais reikia elgtis. Ačiū, ponė Atanasijų. Iš tikrųjų, jums reiktų ilgai dėkoti už jūsų ir jūsų organizacijos darbą šioje srityje. Ir būtent tokių organizacijų kaip jūsų ir tarptau Amnesty International dėka tęsiamas darbas. Taip pat dirba Birmos teisininkų organizacija Junktinėje karalystėje. Dabar išklausysime komisijos atstovo. ir tikiuosi, kad išgirsime apie padėtį taryboje. Ypač tikimės e, informacijos apie sankcijas, bei taip pat apie, informacijos apie tai, koks požiūris taryboje yra dominuojantis, kas, ką tarybos narės mano apie būsimus rinkimus ir apie konstitucijos pakeitimus, kurių tikslas be abejo sustiprinti karinės huntos pozicijas ir, ir bandymai tai daryti yra visiškai neužmaskuoti. Prašau, komisijos atstovų suteikimas žodis. Thank you, Mrs. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už man sutiktą galimybę pristatyti mūsų požiūrį. Aš ypač esu dėkingas ponui Harniengvai. Buvo tikrai malonu klausyti jo ir ypač įdomu buvo klausytis tolerantiško balso atstovaujančio Birmos emigrantų bendruomenę. Padėtis Birmoje yra nepaprastai sudėtinga ir todėl atsa, na, atsakymas ar pasirinkimas reikia daugiau san, sankcijų būtų tikrai pernelik paprastas. Mes girdėjome apie Aung San Suu Kyi teismą. Komisija, komisijos nuomonę šiuo klausimu suformulavo pirmininkas Baroso, kai tik tai baigėsi teismas. Dar viena šalies vidaus nelaimė, jeigu taip galima pasakyti, yra rengimasis busimiems rinkimams. Taip pat buvo suimta ne, nemažai kukank tautybės žmonių, tai didina įtampą. Ir viskas susiję. Turime mm, nepamiršti, kokia yra Kinijos valdžios e, pozicija Mienmaro vyriausybės atžvilgių, o dar Junktinės valstijos peržiūri mm, paskelbė politikos peržiūrą, tai paskelbė Hillary Clinton. Kaip žinote, Jim, senatorius Jim Webb lankėsi toje šalyje Jungtinių tautų generalinis sekretorius daro visas pastangas siekdamas keisti situaciją toje šalyje. Taigi prie viso to prisideda dar socialiniai ir ekonominiai sunkumai ir todėl neįmanoma pateikti paprasto tiesus atsakymo, ką daryti. Kokia yra ES pozicija? Kaip žinote, bendra pozicija egzistuoja nuo 96 metų ir palaipsniui vis plečiamas sankcijų sąrašas. Mes norime padidinti ES įtaką Mienmaros, Mienmaro vyriausybei, tačiau ši įtaka visą laiką silpnėja dėl vairiausių priežasčių. buvo minėtas rinkimų boikotavimas. Manau, kad tai būtų negyvybinga strategija, kuri nepasiteisintų. Kelio gairių planas ne, nediskutuojamas. Generolai kiekvieną kartą sustiprėja po to, kai šalį, šalį ištinka kokia nors krizė Ir atrodo, kad e, rytų Šano provincija dabar išgyvena rimtą krizę. E, rinkimai tikriausiai bus paskelbti laisvais ir teisingais. Kokiu mastu jie bus laisvi ir teisingi ir ką mes galime daryti? Ką mes galėtumėme nuveikti komisijos požiūrių? Viena iš sričių tai toliau tęsti humanitarnės pagalbos teikimą Taip pat e, reikia stebėti padėti rytų Šano provincijoje. Tikriausiai reikės daugiau pagalbos abiejose sienos pusėse. Komisija būtų galėjusi pasirinkti lengvas, galėjo pasirinkti lengvą sprendimą ir pasiūlyti taikyti daugiau sankcijų. Mes nusprendėme taip nesielgti, mes norime subalansuoto požiūrio, kad būtų atsižvelgta į visus sudėtingos padėties aspektus. Atrodo, kad dialogas toliau neigiamas, tačiau reikia ieškoti būdų, kaip galėtumėme paskatinti situacijos pokyčius. Tradicinės mūsų paramos pagalbos rytis išsiplėtė sveikatos apsauga, švietimas. Padėdami partnerių mes sukūrėme naują fondą e, pagrindinių svarbiausių kasdienių reikmenų tenkinimui, uh, ir, ir tas, tas fondas pradės e, intensyvę veiklą ateinančiomis savaitėmis. Noriu pasakyti, kad mm, jeigu būtų vien taikomos sankcijos, tai situacijos nepagerintų. Veikiausiai tai tik tai iššauktų griežtesnė Mianmaro vyriausybės pozicija. Reikia palikti kažkokį tai bendravimo kanalą. O Ir todėl, elgdamasi pragmatiškai, komisija e, stengiasi palaikyti politinį dialogą, ypač tose regionuose, kur teikiama parama. Be to, mums gana neblogai sekasi e, palaikyti dialogą dėl tūkstantmečio plėtros tikslų. E, Mienmaro administracijoje yra tarnybų ar, ar galimybių bendrauti. Tai tiek būtų ir tuo baigiu savo pasisakymą. Kiitos, Ačiū. Manau, kad diskusijų metu mes galėsime pamastyti su svečiais, su kolegomis apie tai, kaip ES reagavo į susiklošiusią padėtį ir ar galėtumėme pasinaudoti ES priemonėmis skirtomis demokratijai žmogaus teisėms įtvirtinti. Taip pat reikia pakalbėti, pamastyti apie bendradarbiavimą su Kinija ir JAV kaip būdą pagerinti padėčiai Birmoje. Taigi aš norėčiau dabar pradėti diskusijas, kas iš kolegų norėtų pasisakyti pirmasis. Rouva Lohbiiler, olkaa hyvä. Прошу. Ačiū, pirmininkė. Turiu du klausimus. Pirmiausia, dėkoju už situacijos pristatymą. Vienas klausimas bus ponui Han Jangvi dėl rinkimų. Atstovo iš Birmos biuro Europoje išklausėme apie rinkimus, jisai ragina e, žlugdyti rinkimus, nes aš irgi jam pritariu, kad jie tikrai nebus sąžiningi. Norėčiau jūsų platesnės nuomonės apie tai, apie tai išgirsti ir komisijos atstovui klausimas. Būtent Kinija skyrė humanitarnę pagalbą Mienmarui ciklono gaivalinės nelaimės metu ir kaip jūs ketinate kalbėti su Kinijos atstovais šiuo klausimu? Komisija, Europos komisija turiu omenyje. Dėkoju už klausimus. Kobi ir Robert. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai įdomus e, situacijos nušvietimas Mienmare, ką tik buvo pristatytas, na, tai rodo, kad, kad skirtingai yra vertinama situacija. Skirtingai yra vertinama kova už demokratiją ir žmogaus teisės ir e, galimybę apsaugoti, apginti Mienmaro žmonės. Viena vertus, egzistuoja na, ta griežta opozicija, e, siekis užmėgsti tartautinį alijansą, pasmerkti e, karinį režimą. Na ir antra tendencija, e, apie ką kalbėjo pavyzdžiui komisijos atstovas, yra galbūt na, pragmatiškesnė. Didinti sankcijas, tokias, kurios buvo taikomos jau keletą metų. Pragmat, pragmatiškas bendradarbiavimas teikiant humanitarinę pagalbą. Tokie du požiūriai, dvi strategijos mums parlamente, daugeliui mums parlamente na, palieka klausimą, į kurį nėra atsakyta, kaip, kaip elgtis šioje situacijoje, kurį kelią pasirinkti. Komisijos atstovas teigia, kad situacija yra sudėtinga, aptaki, bet panašu, kad dėl to, kad situacija yra tokia aptaki, nematome jokių pozityvių išdavų. Man ta situacija yra, atrodo labai sudėtinga ir labai statiška, nes jau eilę dešimtmečių matome, kad niekas nesikeičia. Ypatinga Aung San Suu Kyi situacija. Tarptautinė bendruomenė nuo 90-mečio apie tai kalbėjo. Ir matyt, reikia pripažinti, kad vyriausybės, tarptautiniai žmogaus teisų gynėjai, na, apskritai niekam iš mūsų nepavyko pakeisti situacijos per tuos dešimtmečius. Komisijos atstovas iš tiesų pateikė labai bauginančios informacijos, neraminančios e, informacijos, kad karinė junta dar labiau sustiprėja ištikus kiekvienai vis naujai kriziai. Iš jos išbrenda tik dar stipresnė. Mes mano valstybėje teigiame, kad na, žaidžiant kortomis, jeigu nežinai, kurią kortą išmesti, mes tą, kuri yra arčiausia, kuri yra kaladės viršuje. Taigi šiuo atveju aš irgi manau, kad turėtumėme laikytis pasmerkimo politikos ES, jungtinių tautų, kitų tarptautinių uh, daugia šalių organizacijų atstovai privalo ieškoti visų įmanomų sąjungininkų, visų įmanomų priemonių, kad galėtų įtikinti ir kad galėtų izoliuoti Mienmaro režimą. Bet aišku, taip pat turime palaikyti ryšius ir su pilietinė visuomenė, su žmonėmis toje valstybėje. Mhm ne, ne tik e, humanitarnės pagalbos programų būdu. Na, aišku, dabar pagrindinis klausimas, labai aktualus klausimas, ponė pirmininkė, yra štai koks. Koks turėtų būti ES ir ypatingai ES parlamento vaidmo, kokios pozicijos turėtumėme laikytis. Yra tų, kurie smerkia pasirengimus rinkimams ir tai atitinka ir Birmos opozicijos nuomoniai, e, opozicijai, kuri, kuri bando boikuoti rinkimus, boikotuoti rinkimus arba na, tiesiog juose nedalyvauti. Komisijos atstovas pažymėjo, kad rinkimai nebus nei laisvi, nei sąžiningi. Na, jų pozicija iš ties yra labai aiški. Taigi, ką, ką daryti, kaip elgtis esant tokiai situacijai? Vykti į tuos rinkimus, stebėti rinkimus, ar tiesiog na, apsiriboti žodžiais ir teikti, kad tie rinkimai yra farsas ir mes nieko su, juo, su jais bendro neturime turėti. Taigi klausimas yra gan sudėtingas, nes vykti kaip Europos rinkimų stebėtojams į tuos rinkimus jau rodo, kad mes tam tikro legitimumo suteikėme tam rinkimų procesui. Nesvarbu, kokią ataskaitą parašysite po to, kai sugrįšite iš tų rinkimų stebėjimo misijos, vis tiek e, bus aišku, kad buvo tarptautinių stebėtojų nuvykę Europos parlamento atstovų ir tarsi yra sukūriamas įspūdis, toks įspūdis, kurio negalėsime paneigti ir, ir, ir e, kitaip jo pakeisti jau vėliau įvyk, įvyksiančiose spaudos konferencijose. Dėkoju, sako pirmininkė ponas Kukan o po to išklausysime svečių, jau e, kai bus užduoti bent trys klausimai. Ponas Kukan. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad šiek tiek e, pavėlavau ir galbūt mano klausimas jau buvo iškeltas, galbūt į jį buvo jau atsakyta įžanginėse kalbose, svečių įžanginiuose pasisakymuose, bet vis tiek tą klausimą dar iškelsiu. Kaip minėjo gerbiamas kolega, situacija Mianmare nesikeičia. Faktiškai jau daug metų matome tą patį. Jangsang Suši, nesvarbu kiek visas pasaulis bando jai pagelbėti, vis tiek kenčia nuo tų pačių likimo smūgių ir vis tiek yra sulaikyta, areštuota. Taigi aš manau, kad mums tenka prievolė ieškoti pačių veiksmingiausių būdų, galimybių, uh, kaip mes galėtumėme jai pagelbėti ir kaip galėtumėme pakeisti padėtį šalyje. Na ir dėl šios priežasties aš manau, kad veiklos, veiksmų, koordinavimas, derinimas, turiuomenėje visas tartutinės organizacijas, nevyriausybinės organizacijas, visus, kurie gali pagelbėti. Tai tuo veiksmų derinimu reikia pasinaudoti. Ir tie svečiai, na, šiandien irgi apie tai kalbėjo. Matyt, profesorius Gambari iš Nigerijos jungtinėse tautose yra jungtinių tautų generalinio sekretoriaus ypatingasis pasiuntinys. Nigerijoje lankėsi Mienmare, nekarta susitiko su generolais, tačiau visų tų sutikimų rezultatas buvo nulinis, niekinis. Taigi yra galimybė jeigu yra bandoma kažkaip derinti visų organizacijų veiksmus, reikia tą na, daryti tam, kad pasiektume kažkokiu tai apčiopiamu rezultatu. Dėkoju. Dėkoju Jums už klausimus. Šiek tiek vėliau, tai yra išklausę atsakymus, Suteiksime galimybę kitiems kolegoms pateikti savo klausimus. O dabar norėčiau pakviesti mūsų svečius atsakyti į kolego klausimus. Vienas iš klausimų buvo susijęs su tuo, kaip galima būtų paraginti Kiniją aktyviau įsitraukti į šią situaciją. Nes akivaizdu, kad Kinija galėtų svariai prisidėti prie problemų sprendimo. Panas Jangve. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad niekas nebejoja, kad karinė valdžia pažeidinėja žmogaus teisės ir kad būtina nutraukti nebaud, nebaudžiamumą. Gerbėjai parlamento nariai klausė mūsų, kaip galima būtų pakeisti dabartinę situaciją, kaip galima būtų koordinuoti tarptautinės bendruomenės veiksmus. Galiu Jums pasakyti, kad per pastarosius 20 metų aš stengiausi visomis išgalėmis pritraukti tarptautinės bendruomenės dėmesį e, į Birmą. Net buvo įkurta e, atskira e, grupė, kuri turėjo koordinuoti veiksmus. Tačiau, kaip jau buvo minėta, pritrūko politinės valios bei tikrosios galios tam, kad būtų pakeista situacija Birmoje. Dabar matome pirmą kartą per ilgą e, laiką galimybę pakeisti situaciją Birmoje. Pirmą kartą per labai ilgą laiką e, kariškiai pasakė, kad jie nori rinkimų. Na, aš manau, kad jie nori rinkimų pirmiausia dėl to, kad jie siekia teisėtumo. Net, net jeigu jie ir turės imtis klastos, vis tiek jie tikisi įtikinti kitus, kad jie juos teisėtai išrinko žmonės. Tačiau akivaizdu, kad patys žmonės tokių rinkimų nenori. Paradoksalu. Antra, aš nepritariu kariškių parintai konstitucijai, nepritariu jų režimui. Ir manau, kad dabar jie valdo šalį tiesiogiai, o siekia valdyti netiesiogiai, tai yra per parlamentą. Jie viena per kitaip kontroliuos parlamentą, jie manipuliuos rinkimų rezultatus. ir šitaip netiesiogiai valdys įvykius. Aš manau, kad mes turime reikalauti, kad būtų atsižvelgta į žmonių valią. Nes kariškiai teigia, kad jų valia yra svarbiausia. O mes turėtume paklausti, ko nori žmonės. Štai todėl aš teigiu, kad Per pastaruosius 20 metų tarpinė bendruomenė stengiasi ką nors pakeisti, bet jai nieko nepavyko. Mes dirbome šalies viduje ir vėlgi daug ne, nesugebėjome nuveikti. 1990 metais e, aš buvau tremtyje ir tuomet vyko rinkimai ir mes sakėme, kad nereikia dalyvauti tose rinkimuose. Ansaksų šį tuomet uh, nusprendė dalyvauti rinkimuose. Ir tuomet žmonės e, išsakė savo nuomonę ir e, be abejo karinė junta buvo tuo nepatenkinta. Taigi mes turime reikalauti, kad būtent žmonės turėtų e, didžiausios įtakos rengintis šiems rinkimams. Pane Finansio, ar norėtumėt įsakyti į klausimus, gal norėtumėt ką nors pakomentuoti? Kai buvo kalbama apie tai, kad taptinė bendruomenė nesugebėjo pakeisti situacijos ir kai klausiausi Europos komisijos atstovo nuomonės, man susidarė įspūdis, kad tai, ką aš minėjau savo kalboje, yra labai aktualu, kadangi niekas nekalbėjo apie tai, kad kova su nebaudžiamumu turėtų tapti tarptautinės bendruomenės prioritetu. Kaip tik atvirkščiai, tarptautinė bendruomenė reikalauja politinio dialogo, prisidedant jungtinių tautų specialiajam pasiuntiniui Gambariu. Tai yra tai buvo pagrindinis politinis prioritetas, kuris nepasiteisino. Šiandien mes matome, kaip susikaupė labai daug nesėkmių pavyzdžių Birmoje. Mes dirbame Paryžiuje ir atstovame Birmos pilietiniai visuomeniai. Demokrat, partijos gynėjai nenori šių rinkimų. Aš kiek karikatūriškai nubrėžiau, apibrėžiau dabartinę padėtį Birmoje. Ir pasakiau, kad tai bus demokratijos laidotuvės, kadangi kariškiai nori užsitikrinti valdžią netiesioginėmis priemonėmis. Tai reiškia, kad jie dar liks valdžioje dar 10-15 uh, metų. Tai nėra priimtina turime sugrįžti prie mūsų prioritetų. ES pradėjo taikyti sankcijas, nuo kurių kenčia žmonės. Ir šios sankcijos yra neveiksmingos. Jeigu, jums, jeigu jūs norite taikyti sankcijas, tuomet taikyti jas finansų sektoriui, dujų e, sektoriui ir taip toliau. Draudimo, tarptautinės draudimų bendrovių, draudimų bendrovių centras yra Londone. Taigi galima daug ką nuveikti per, būtent per Londoną. Birmo veikia ir Indijos, ir Kinijos bendrovės, galima ir per jas bandyti įtakuoti padėtį. Iki šiol nebuvo politinės valios, net ES, tam, kad būtų blokuojami pinigų srautai, kurie patenka į kariškių kišenes. Tai buvo pirma, pirmoji mano mintis. O antra pastaba būtų tokia. Situacija labai sudėtinga. Situacija yra labai, labai delikati. Situacija yra panaši į uh, Kolumbiją ir uh, padėtį Kongę. Birmoje veikia e, pilietinės visuomenės bei žmogaus teisų gynimo organizacijų e, atstovai. Jie turi savo nuomonę ir jie jūs kreipiasi. Aš nesuprantu, kaip galima dar apie juos kalbėti. Žmonės negali susipažinti su konstitucija. Konstitucija yra labai sudėtinga. Pati politinė sistema yra be galo komplikuota. Yra e, keli parlament, parlamento rūmai kurių tarpusavio ryšiai labai yra sudėtingi. Niekas nieko nesupranta, kaip, kaip bus valdoma šalis, kaip galima tikėtis teigiamų poslinkių tokiomis aplinkybėmis. Reikia politinio dialogo. Bet pirmiausia, reikia spręsti baudžiamojo ne, baudžiamųjų nusikaltimų vykdytojų nebaudžiamumo problemą. Jau turėjome seniai pradėti spręsti šią problemą. Ir dabar turime imtis veiksmų neatidėliotinai ir tik po to kalbėti apie e, rinkimus. Ačiū, ponė Atanasijų. Prieš suteikdama žodį komisijos atstovui, noriu pati pasidalinti mintimis. Šį mėnesį Briuselyje vyks Azijos vadovo susitikimas. Ir norėčiau paklausti komisijos atstovo, kaip komisija ruošiasi ASEAN susitikimui. Taip pat norėčiau išgirsti, kaip komisija rengėsi kelti svarstyti Birmos klausimą tame susitikime. Galbūt ES galėtų dalyvauti šiame procese. bent jau Suomija aktyviai dalyvavo Azijos tautų forume. Ir manau, kad šis klausimas tikrai bus keliamas susitikime. Kuomet toks susitikimas vyko 2006 metais Helsinkyje, Suomijai pirmininkaujant ES, mūsų užsienio reikalų ministras labai susitiko ir įvyko su Mienmaro pozicijos atstovais ir įvyko labai atvira diskusija. Taigi norėčiau išgirsti, ką Jūs manote apie tai. Ačiū. Thank you, Mrs. Chair. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl ASEAN. Birma yra visa teisė ASEAN organizacijos nariai ir ji turi teisę dalyvauti tos organizacijos e, renginiuose. O kalbant apie Europoje rengiamus susitikimus, galioja tokia taisyklė. Birmos vyriausybės atstovų dalyvavimas tose renginiuose yra geresnis sprendimas nei visiškas Birmos izoliavimas, nes Birmos vyriausybė puikiai tvarkosi su izoliavimu. Dabar pereinu prie Kinijos ir kaip mes dirbame su Kinija. Mano komisarė ponė Valdner kelia Birmos klausimą visomis įmanomomis progomis visose susitikimuose su Kinijos valdžios atstovais. Apie, Kin, apie Birmą kalbame ir ES ir ASEAN šalių susitikimuose e, nuolatos Ir manau, kad tai, kad busimame esant sustikime bus keliamas pirmos klausimas, yra mūsų nuseklių pastangų rezultatas. Pone Valtner nuolatos savo ruoštų skatina Mienmaro e, vyriausybę palaikyti ryšius su ponu Fasino. Taip pat ne, visą laiką daro pastangas ir jungtinių tautų generalinis sekretorius. Noriu, kad nebūtų nesusipratimų. Aš žinau, kad egzistuoja daugybė, požiū, daugybė požiūrių į padėtį Birmoje. Aš nemanau, kad mums reikia vienodo, vienintelio požiūrio. Aš žinau, kad dirba daugybė nevyriausybinio organizacijų, kurios palaiko ryšius su Birma. Nors iš, pažiūr, nors iš pažiūros padėtis yra stabili, bet iš tikrųjų situacija yra labai lakinė, prognozuojama. Ir atrodo, kad ateina laikas susitaikyti su tuo, kaip viskas yra. Yra išrinkta visiškai netobula vyriausybė toje šalyje. Manau, kad e, ES rinkimų stebėjimo misijos galimybės yra labai menkos, galimybės nusiusi tokią misiją yra labai menkos, nes reikėtų, kad mus pakviestų, paskui iškiltų klausimas, ar bandytumėme legitimizuoti e, rinkimų procesą, bet tik, tikriausiai rinkimas, tačiau kvietimas mums nebus e, atsiųstas. Kalbant apie ASEAN diplomatus, tai yra galimybė, kad jie atvyks trumpam laikui į šalį stebėti rinkimų. Toliau apie tai, kad šalyje yra girdime įvairiausių organizacijų balsų. Aš daugelį kartų lankiausi toje šalyje, man atrodo, 38 kartus. Tačiau per, nį karto šalyje nesutikau žmogaus, kuris uh, pasakytų, kad, kad jam patinka sankcijos, kad jis pasisako už sankcijas. Nors šal, šalyje išreiškiama daugybė nuomonių, skirtingų nuomonių apie rinkimus. Viena e, vyriausybę palaikanti grupuotė mano, kad rinkimai įteisins tam tikrą hybridinę pusiau civilių, pusiau kariškių valdymo E, sistemą šalyje. Kiti mano, kad reikia legitimizuoti vyriausybę, kuri šiuo metu iš demokratijos požiūrio taško tikrai nėra teisėta. Dar kita grupė laikosi klasikinės e, konfrontavimo politikos, tai yra visa, viskas, ką daro e, vyriausybė, yra blogai. Apie tai kalbėjo ponas Jangvai. Ir galiausiai yra pilietinės visuomenės atstovų grupė, kurie pasisako už tai, kad, pris, kad, kad būtų dalyvavimas kelio gairių plane ir jie nori dirbti sistemos, toje sistemoje viduje. Taigi, kaip matote, yra įvairiausių nuomonių Birmos viduje įvairiausių požiūrių į rinkimus. Ir atvirai kalbant, sakyčiau štai ką. O kas mes tokie esam, kad galėtumėm pasakyti, nurodyti pirmos pilietiniai visuomeniai, kokiu keliu ji turėtų eiti. Ačiū. Kiitos, herra List. Meillä on muutama minuutti tässä vielä aikaa. Ja... Ačiū. E, turime dar šiek tiek laiko pratesti diskusiją. Pone Kirniosun norėtų pasisakyti. Ačiū norėčiau užduoti štai kokį klausimą. O kaip su penkių punktų e, veiksmų planu, kurį pasiūlė ponas Gambari ir į kurį ta švei turėjo atsakyti, ar toks atsakė, tokio sakomo sulaukite? Kitas klausimas. Turiu klausimą federacijos atstovui. Jūs kalbėjote apie tarptautinio komiteto nusikaltimams prieš žmoniją tirti. Mes žinome, kad tokie nusikaltimai buvo įvykdyti, bet ko jūs tikitės iš, kaip jūs matote, ką tas komitetas nuveiks? Kiitos rouva Kiil Nielsen. Oliko siis eh, kysymyksenne eh, herra Jangvelle? Ačiū. Jeigu teisingai supratau, tai yra klausimas ponui Jangvei. Prašau. Voitte varmasti No niin, nyt ymmärrän, että se oli enemmän osoitettu herra Atanasiolle, mutta muutkin voivat toki kommentoida. Herra Atanasio. Man atrodo, kad uh, jūsų kolegai tas klausimas taip pat tinkamas yra. Um. Ačiū. Aš pradėsiu nuo tarptautinės e, tyrimų komisijos. E, nevyriausybinės organizacijos puikiai žino, kokiame uh, politinėme kontekste jos dirba. Taigi paprastai mm, pradeda dirbti tyrim, to, toks tyrimų komitetas ir jis, jo darbas paremtas Romos statuto 7 ir 8 straipsniais, nes dauguma nusikaltimų išvardintų tuose straipsniuose buvo, yra įvykdyti, yra vykdami Birmoje. Nebejojame, kad saugumo taryboje, saugumo tarybos lygmenių tikriausiai nieko nebus pasiekta. Bet buvo įkurta ta tarptau, ta, buvo įkurtas tarptautinių tyrimų komitetas. Mes surinkome informacijos. Dar nebandama paneigti, kad tai įvyko, ar, ar ne, dar netvirtinama, kad tai iš tikrųjų įvyko, bet ta tarptautinė komisija turės pateikti savo išvadas. Ir taip pat dabar iškyla klausimas, ar ES bei kiti tarptautiniai partneriai palaikys tos komisijos darbą. Taip pat turime kalbėti, ap, turime nepamiršti ir kitų saugumo tarybos narių, taip pat mūsų partnerių Afrikoje, e, Pietų Amerikoje. Kalbant apie situaciją Azijoje, tai mes savo darbę bandome remtis e, ASEAN organizacijos posėlėmomis vertybėmis. Taigi remiamas Romos statutu metu e, tarptautinio baudžiamųjų nusikaltimų tribunolo statutu, kuris, kurio darbas paremtas tarp universaliomis vertybėmis. Kalbame apie nebaudžiamumą ir apie taiką, nes taikos neįmanoma e, pasiekti, jeigu glesti nebaudžiamumas. Pone pirmininkė, norėčiau savo pasisakymą užbaigti atsakydamas į Europos komisijos e, atstovo išsakytas mintis. Tai, kas yra toje šalyje, Birmoje, nėra vyriausybė, tai yra karinė, kariškių grupuotė, kuri savo lankos, rankose laiko šalį. Ir e, nors ES palaiko tam tikrus santykius su Birma, bet tai nėra vyriausybė, tai yra generolų grupuotė, reiktų tai visų pirma suvokti kalbame apie ES e, užsienio politiką, kalbant apie ES užsienio politiką, reiktų to nepamiršti. Ir aišku, mes ne, negalime sakyti Birmos gyventams, kaip jiems sekti su savo, ką jiems daryti su savo šalimi. Bet mes kalbame apie padėtį toje šalyje tarptautiniuose forumėse. Mūsų organizacija dirba su Birma. Aš, aš pa, pats, pavyzdžiui, esu graik, graikas. Kolega, kuris sėdi šalia manęs, yra iš Birmos. Ir noriu pasakyti, kad visi nori, kad kažkas keistųsi Birmoje, o Birmo žmonės no, teigia, kad jie, jie nori mm, tarptautinio palaikymo, ES palaikymo. Ir Birmos demokratinė judėjimai taip pat dirba savo ruoštų. O kaip viskas vyksta tarptautinės diplomatijos lygmenių? Kartais viskas vyksta pernelik paprastai Bet reikia nepamiršti, kad mes turime siekti ginti žmogaus teisės. Ten, ten taip pat tai yra viena iš ES vertybių ir, ir iš esmės tai yra taikos, mm, tartautinės taikos e, klausimas taip pat. Ačiū. Pone Jangui, ar norite pasisakyti, pakomentuoti tai, kas jau buvo pasakyta, ar kažką pridurti? nes turime jau baigti diskusiją, taigi dar jums viena galimybė pasakyti. Labai trumpai. Tiesiog noriu pasakyti, kad pritariu tam, ką daro FHDS. Na, o problema čia yra ta, kad procesas yra ilgalaikis. Reikės 20-40 metų, kol kažkas pasikeis Birmoje, o, o laiko nėra. Rinkimai kitais metais ir reikia kažką daryti. Negalime tiesiog teikti, kad mes boikotuosime rinkimus, nedalyvausime, nes tuomet visi bus priversti balsuoti Birmoje. Ir jeigu nebus opozicijos partijos, tuomet, opozici... tuomet huntai net ir nereikės klastoti tų rinkimų. Tačiau jeigu bus opozicija, jie turės kažkaip manipuliuoti situaciją. Na ir jeigu opozicija bus žlugdoma, tuomet mes, na, ne, ne, nepatikėsime tais rinkimais, bet jie teigia, kad jeigu yra opozicija ir jeigu visi dalyvauja rinkimuose, jie yra legi, teisėti. Nes, na, galiausiai pamatysime, kad, kad karinė valdžia gaus bus išrinkta, nes nebus normalios opozicijos. Dėkoju. Manau, kad diskusijos tikrai buvo labai naudingos ir vertingos apie situaciją Birmoje. Tikimės toliau tuo klausimu dar pakalbėti. Tikiuosi, kad gan greitai galėsime nusiųsti, pas, paskirti ES delegatūrą, e, delegaciją, kuri galbūt stebės rinkimus ir aptars, kokios strategijos laikytis Birmos atžvilgių. Dėkoju svečiams, kurie atvyko ir labai vertingai prisidėjo prie mūsų diskusijų. Na, buvo naudinga mums surenkti tokias tikrai labai draugiškas diskusijas. Ir mes toliau bendrausime su komisija ir taryba sprendžiant šį klausimą. Dėkoju. Na, o kitas darbo tvarkės punktas, prie kurio perėsime, tai yra ketvirtasis darbo tvarkės punktas padėtis Afganistane. Ir norėčiau dabar pasveikinti moterų teisų lygių galimybių komiteto atstovą, poną Ahmadų Zija Lengari. Pone Eva Britsonsen, prašau. Praeitą savaitę aptarėme rinkimus ir ankstesnėmis progomis apie tai kalbėjome. dabar darbai vyksta. Procesas dar nepasibaigęs. Taip pat yra ataskaita apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Afganistane. Taigi norėtumėme labai šiltai pasveikinti Ahmadą Zielangarį komisijos, žmogaus teisų komisijos narį Afganistane. Labai džiaugiamės, kad jis atvyko pas mus. Reičiau Reid taip pat yra atvykusi, jie atstovauja, yra atstovauja Human Rights Watch organizacijai. O ponas Langarė atvyko iš Kabų, Kabulo. David Te taip pat atvyko, atstovas iš Europos komisijos, žmogus atsakingas už politiką Afganistano atžvilgiu, kuris dažnai per pastaruosius kelias mėnesius langėsi, langėsi Kabulę. Ir nuolatos bendravo su ES rinkimų stebėjimo misijos nariais. Generolas Morijon vadovavo mūsų Europos parlamento rinkimų stebėjimo misijos delegacijai Ir labai įdomu būtų paklausyti jūsų nuomonės ir ką jūs manote apie rinkimus ir bendrai apie situaciją Afganistane. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Ar norėtumėte, kad komisija pasisakytų prieš e, poną Langarį? Ne, sako pirmininkė. Maniau, kad ponas Langarį pasakys pirmasis, jeigu nieks neprieštarauja. Prašau, ponė Langarį. Ačiū. Labas rytas visiems. Labai džiaugiuosi, kad čia atvykau. Dėkoju Europos parlamento nariams, kad jie skiria daug dėmesio padėčiai Afganistane ir kad jie mane pakvietė atvykti komiteto posėdį aptarti Afganistano problemas panašu, kad tikrai rūpi Afganistanas Europos parlamentui. Žmogaus teisų padėtis Afganistane šiuo metu yra sudėtinga dėl to, kad susiklosti nesaugumo aplinka, atmosfera iš teroristų Talibano pusės. Tačiau, jeigu lygintume, lygintumėme padėtį su 2002 metais, matytumėme, kad žodžio laisvės srityje, žmogaus teisų srityje, vaikų apsaugos, tai neįgaliųjų apsaugos srityje matome pozityvių poslinkių mūsų valstybėje. Pilietinė visuomenė yra aktyvi Afganistane, jie gali pasisakyti, kai dėja prieš penkerius metus to padaryti tikrai negalėjo. Taigi tokie pokyčiai, poslinkiai yra daug žadantis. Tačiau daugeliu aspektų situacija tikrai dar yra ir neraminanti. Gera žinia, kurią galėčiau Jums paskelbti, pranešti. Vienas asmo, kuris buvo sulaikytas praeitais metais už tai, kad paviešino vieną dokumentą, kurį gavo iš interneto. Ta dokumentą tiesiog davė draugui, ir, kur buvo kritikuojamas islamas. Jis buvo sulaikytas daugiau nei vieneriems metams, tačiau prieš keletą dienų, ačiū Dievui, jis buvo išlaisvintas, paleistas. Žinome, kad jis Kabulė buvo laikomas, po to buvo išvežtas, net, ne, išvežtas iš šalies. Taigi šiuo atveju, na, šis atvejis rodo, kad pilietinės visuomenės organizacijos, žmogaus teisų kovotojai tikrai darė labai daug spaudimo vyriausybei, kuri galiausiai turėjo išlaisvinti tą, tą žmogų. Ir mūsų žmogaus teisų komisija taip pat asmeniškai kalbėjome su prezidentu, prašome, prašėme, kad jis išlaisvintų tą žmogų ir buvo e, pateiktas norinčių, e, prašančių jį išlaisvinti parašų sąrašas ir galiausiai pasiekėme savo. Afganistanas antrą kartą rengė prezident, prezidento rinkimus ir provincijų tarybų rinkimus rūpiučio 20 dieną. Na, atsižvelgiant į tai, kad situacija yra nesaugi ir kad yra daug bauginimo atvejų, šie rinkimai tikrai buvo labai drąsūs, narsus ir žmonės, nepaisant visų problemų, vis tiek dalyvavo tose rinkimuose. Ir pagal tos duomenys, kuriuos turiu su savimi. Ele, e, rinkimų komisija paskaičiavo, kad iš 74,2 procentų visų suskaičiuotų rinkėjų 3 milijonai 908 tūkstančiai maždaug asmenų balsavo. Iš jų 31 procentas e, buvo moterys. Tai yra tikrai puikus faktas, e, atsižvelgiant į esamą padėtį. Šiuo metu 281 1400 e, stebėtojų ir daug vietos organizacijų, tartautinių organizacijų stebėjo rinkimus. iš tų stebėtojų 61 tūkstantis buvo moterų. Kiti buvo vyrai. Rinkimų dien, diena buvo iš tiesų gan nerami. Ir pateiksiu dabar liūdnų, liūdnos informacijos apie rinkimų dieną. Uh, sprogmen, sprogmenys buvo, na, sprogos daug sprogmenų šiaurinėje valstybės dalyje. Minos buvo susprogdintos Kabulę. Keletas tokių atvejų buvo, taip pat teroristai užpuolė policijos nuovadą Kabulę. Šiaurinėje provincijoje ypatingai buvo neramu. Išpoliai taip pat buvo užfiksuoti ir kitose provincijose. Kandahar e, taip pat buvo kitose provincijose išpolių. 50 žmonių buvo nužudyta talibano kovotojų. 130 išpolių e, savižudžių, kurie susisprogdino. 25 buvo sužeisti, 14 švelniau e, sužeistų. Devini civiliai, e, civiliai piliečiai buvo nužudyti. Taip pat e, daugiau kaip 50 e, saugumo tarnybos darbuotojų žuvo, šeši e, savižudžiai susisprogdino. Taigi nacionalinis e, saugumo departamentas turėjo smarkiai padirbėti. E, Rūpjūtį ruošiantis rinkimams 32 amerikiečiai buvo nužudyti, 4 britai. Tam vežantys balsus į saugią vietą. Taigi matome, kad tikrai daug yra liūdnų duomenų apie rinkimų dieną. Tačiau žmonės dalyvavo ir tai jau yra puiku na, buvo sukčiavimo, smurto, pažydinėjimų atvejų e, rinkiminėse apygardos rinkiminėse vietovėse. Vienas, vienas rinkimų postas net nebuvo atidarytas. E, tuomet kažkaip jis, jis net neveikė, bet vis tiek buvo balsadėžės pilnos atvežtos į kitą vietą. Ir kai kuriuose balsadėžėse stebėtojai pastebėjo, kad visi biuleteniai netgi buvo sudėti kartu ir buvo pažymėtas e, tas pats e, kandidatas ir viskas buvo netgi susekta sektuvu. Taigi tiesiog, na, tie rinki, rinkimų organizatoriai tiesiog vieno kandidato labui pluoštą biuletenių e, pa, pa, pažymėjo. Taigi tokių sukčiavimo atvejų buvo rinkimų metu. Prieš rinkimus logistiniai logistinis pasirinkimo darbas buvo gan geras. Rinkiminė medžiaga buvo išdalinta rinkimų štabams. 600 rinkiminių rinkiminių apygardų veikė Nors problemų nemažai, bet ir pažangos matėme. Rinkimų komisija prieš rinkimų dieną atidžiai peržiūrėjo padėtį ir na, gavo nusiskundimų jie. Juos peržiūrėjo, tuos nusiskundimus e, atsiuntė e, stebėtojai dėl provincijų tarybų ir prezidento kandidatų. Ir buvo diskvalifikuoti du kandidatai prezidentų postą daug e, provincijų tarybų atstovų irgi kandidatų buvo diskvalifikuota atitinkamai. Ir dar vienas dalykas. Dvi moterys buvo kandidatės į prezidento postą, septynios moterys buvo į viceprezidento postą kandidatuojančios, taigi atsižvelgiant dabartinę padėtį, tai yra tikrai gan geras ženklas. Deja, jos ne, ne, nesurinko pakankamai balsų. Yra ir kitų problemų. Ne visi kandidatai turėjo pakankamai finansų, kad galėtų surenkti tinkamas kampanijas. Du, trys kandidatai turėjo nemažai lėšų ir sėkmingai sugebėjo surenkti kampanijas ir gauti daug balsų per žiniasklaidos priemonės įvairias. Du, trys kandidatai tikrai daug lėšų skiria savo rinkiminėms kampanijoms, ypatingai per televizijos kanalus buvo ypatingai tuo populiariausiu televizijai laiku. Vakare buvo rodomi reklaminiai klipai. Viena minutė kainuoja 600 dolerių, tokie, tokie yra, tokios yra kainos. Bet buvo kandidatų, kurios, pažiūrė, kurie, pažiūrė, valandą skyrė savo rinkiminiai e, reklamai. Moterys galėjo na, vykti į varias vietas, kalbėti su rinkėjais. Buvo išpolių, kam, kam, rinkimų kampanijos aktyvistai, dalis buvo net ir mirčių atvejų, buvo aišku bauginimo atvejų, tačiau vis tiek atsižvelgiant į aplinkybės įvykę, rinkimai įvyko, visgi ir nu, turime dabar tą procesą pastumėti į priekį. Dabar, aišku, kyla klausimas, kaip rinkimų komisija susitvarkys su 600 labai svarbių nusiskundimų atveju. Nepriklausoma rinkimų komisija kaip ir bandė skaičiuoti balsus, bet e, buvo nusiskundimų, buvo prieštaraujančių ir teigė, kad, tai buvo teigiama, kad nepriklausoma rinkimų stebėjimo komisija turi apdoroti visus tuos skundus e, kartu. Komisijos nariai iš dalies galėjo skaičiuoti balsus tik tai. Na, o dabar e, rinkimų nusiskundimų komisija tuos darbus, skaičiavimo darbus sus, sustabdė, kadangi dabar jie iš tiesų yra labai užimti, nes turi 600 skundų, taigi žiūrėsime, kaip jie juos iš, išnagrinės. Jeigu būtų klausimų, mielai atsakyčiau. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju, ponui Langeriu. Daug neraminančios informacijos mums pateikėt. Toliau sutikiu žodį Rachel Reed. Dėkoju, dėkoju už tai, kad pakvietėte čia atvykti, džiugiuosi, kad svarstote šį klausimą. Skirtingai nuo pono Langerį, aš kalbėsiu trumpai apie rinkimus ir paminėsiu moterų teisės bei nebaudžiamumo problemas. Ir jei jūs domina situacija kitose sritise, tuomet jie taip pat galėsiu pakomentuoti. Rinkimai. Kaip jau ką tik girdėjome, diena buvo uh, kupina smurto. Ne tik dėl to, kad įvyko daug išpolių, bet ir dėl to, kad tie išpoliai išvyko visoje šalies teritorijoje. Deja, tai turėjo įtakos e, rinkėjų aktyvumui, e, ypač pietuose ir e, pietryto, pietryčiuose bei Afganistano centrinėje dalyje. Tai taip pat sumažino ir moterų aktyvumą. Be to tai leido bet tai sudarė sąlygas e, sukčiavimui, kuris e, buvo vykdomas dideliu mastu. Labai sunku rinkti, renkti rinkimus e, tokioje šalyje kaip Afganistanas, kuris iš tikrųjų nėra tink, gerai funkcionuojanti valstybė, kurioje vyksta karinės konfliktas. Ir akivaizdu, kad buvo tam tikrų sričių, kurioje vyriausybė ir tarptautinė bendruomenė galėjo pasistengti kur kas daugiau tam, kad rinkimų procesas vyktų sklandžiau. Viena iš pagrindinių klaidų buvo tai, kad buvo visiškai uh, sunaikinta rinkim, sunaikintas ankstesnis rinkimų mechanizmas 2004 metais. O naujos institucijos buvo kūriamos gan retai, e, lietai, ypač tai pasakytina apie skundų tyrimo komisiją. Karsajus šalininkas buvo paskirtas e, rinkimų komisijos pirmininku ir be abejo dėl to kilo įvairiausių bejonių dėl šios komisijos nepriklausomumo ir nešališkumo. Registracijos procesas. Anuskaičiavimu buvo išplatinta E, buvo išplatinti keli milijonai biuletenių, kurių negalėjo gauti tikrieji rinkėjai. Ir dar viena problema buvo moterų nesaugumas. Labai su, mes iš pat pradžių žinojome, kad labai sunku bus įtikinti moteris ateiti prie balsadėžių, bet tai, kad šis procesas buvo pradėtas labai vėlai, ir tai, kad nepriklausoma rinkimo komisija labai vėlai pradėjo e, samdyti moteris, e, kurios galėtų dirbti rinkiminėse apygardose, prisidėjo prie to, kad e, moteris buvo nusivylusios šiais rinkimais. Ir mes manome, kad tai taip pat prisidėjo prie didesnio, didesnių manipulacijų ir, ir klastojimų. Kitais metais vyks parlamento rinkimai ir nebejojame, kad rinkimų procesą galima būtų tobulinti. Rinkėjų registracijos problemas reikia skubiai spręsti. Moterų aktyvumas, moterų dalyvavimas rinkimuose, jų nesaugumas dalyvaujant rinkimuose, tai yra irgi problemas, kurias privalu spręsti. Kai vyko prezidento bei provincijų tarybų e, rinkimai, nebuvo jokios galimybės patikrinti kandidatų patikimumo. Iš dalies dėl vyriausybės ir, ir jungtinių tautų nesugebėjimo atlikti savo pareigų. Mes tikimės, kad rengiantis kitiems rinkimams mes pamatysim daugiau politinės valios kadangi kitaip parlamente atsidurs labai daug e, e, karinių grupuočių vadovų bei sukilėlių. O tai reiškia, kad nestabilumas ir įtampa tik tai padidės. Taigi šį klausimą reikia rimtai spręsti. ES e, rinkimų stebėjimo misija. Tai buvo didžiausia misija, tarptautinė rinkimų stebėjimo misija Afganistane. Šios misijos preliminarioje ataskaitoje kalbama apie daugybę įvairiausių problemų, kurios iškylo rinkimų metu. Man atrodo, kad kai kurios pastabos buvo pernelik optimistiškos, nebuvo kalbama iš tikrųjų apie korupciją, apie klastojimus, apie pra, nepakankamą aktyvumą. Ir manau, kad tai liūdija, kad misija netinkamai atliko savo darbą kai kuriuose e, vietose. Aš tikėjausi, kad šios misijos ataskaita kur kas geriau atspindės e, realią padėtį. Aš suprantu, kad tarptautinė bendruomenė nori labai teigiamai nušviesti įvykusius rinkimus. Ta suprantu. Ir manau, kad turėtumėme nepamiršti, kad nepaisant to, kad žiniasklaida skiria labai daug dėmesio, klastojimų mastas vis dėlto buvo didžiulis. Dabar moterų teisės. Šiemet buvo patvirtintas širijato tai, įstatymas, kuriame yra nemažai nuostatų, kurios e, panaikina moterų teisės daugybėje srityje jos, anot šio įstatymo, tampa priklausomas nuo tėvo ar e, senelio norų. Daug kas apie tai kalbėjo. Prezidentui buvo daroma, daromas nemenkas spaudimas tam, kad jis pakeistų šį įstatymą ir iš tikrųjų jis buvo pakeistas, kai kurios nuostatos buvo pašalintos iš jo, bet kai kurios svarbios nuostatos vis dėlto liko šiame įstatyme. Ir uh, tarptautinė bendruomenė jau nieko nesakė dėl šių nuostatų. Ir manau, kad tai buvo susitarimo dalis, kurio tikslas buvo pritraukti širiato šalininkus e, į rinkimus. Tai be abejo sustiprino ir konservatorių pozicijas ir todėl dar labiau sumažino moterų teisės ir sumenkino mūsų pasiekimus moterų teisės e, gynimo srityje. Prezidentas Liepas mėnesį taip pat patvirtino dar vieną įstatymą, tačiau jis dar neįsigaliojo šis įstatymas šiek tiek, neženkliai, bet šiek tiek pagerins moterų teisės. Pirmą kartą įstatymė yra paminėta prie, iš prievartavimo ir žaginimo savoka. Tam, kad jis būtų gyvendintas, dar reikėtų uh, nemažai padirbėti ir, kaip minėjau, jis dar neįsigaliojo. Ir mes dar stengsime uh, e, padaryti viską, kad šis įstatymas įsigaliotų ir būtų tinkamai taikomas. Toliau, vyriausybė vis labiau ir labiau e, tampa priklausoma nuo konservatorių, nuo uh, tradiciškai nusiteikusių visuomenės grupių. Bet to matome, kad e, nemažai šalių vis labiau abejoja, ar uh, reikia aktyviau dalyvauti sprendžiant problemas Afganistane. Tai, tai visą tai sukelia labai, sudaro labai nestabilę padėtį ir atsižvelgiant į pastarosius poslinkius, galima teikti, kad jei tarptautinė bendruomenė pasitrauks iš Afganistano, negalvodama apie tai, negalvodama apie moterų teisės, Ir teikdama, kad užteks tik tai konstitucijos, pamatysime, kad taip nebus. Mes matome iš savo patirties, kad kai sudaromos yra, sudaromi politiniai sandoriai, konstitucijos niekas nepaiso. Ir baigdama norėčiau pakalbėti apskritai apie nebaudžiamumą. Visi šie dalykai yra tarpusavį susiję. Vienas iš dalykų, kuris labiausiai neramina žmogaus teisų gynėjus, yra tai, kad uh, Tai yra tai, kaip įvykę rinkimai paveiks e, formuojamas naujos vyriausybės sudėti. Jums tikriausiai žinoma, kad e, mes girdėjome labai daug pažadų, mes girdėjome ir pažadus įtraukti į vyriausybę įvairių tautinių mažumų atstovus. Tačiau gali būti, kad po to, kai nurims e, žiniasklaidos ir tarptinis bendruomės dėmesys, uh, tuomet vyriausybė bus sudarytas išvelgiant į tam tikrus vidinius susitarimus. Tos organi... tie komitetai ir komisijos, kurios turėtų tikrinti kandidatus, vargu ir skubės tinkamai dirbti, nes e, jos yra dar vis labai silpnos. Ir todėl aš manau, kad tarptautinė bendruomenė turėtų atidžiai stebėti tam, kad uh, vyriausybės nariai būtų skiriami atsižvelgiant į jų nuopelnus. Šioje šalyje egzistuoja patri, e, vyrų valdoma sistema ir labai dažnai e, darant rimtus, rinkim, e, rimtus politinius pasirinkimus atsižvelgiama yra į įvairių grupuočių interesus. Ir todėl manau, kad jeigu tos valstybės, kurios šiuo metu yra įsitraukusios į Afganistaną, neprisidės prie to, kad, padėtų, kad e, vyriausybė būtų formuojama skaidrių, tuomet moterų, teisių, moterų padėtis ir apskritai visuomenės padėtis tik tai pablogės. Ačiū, ponė Ryd. Išgirdome ką konkrečiai žmogaus teisės reiškia praktiškai, konkrečiai moterų teisės ir kaip, įgyvend... ir kaip įgyvendinama ir užtikrinama lyčių lygybė. Būtina mm, užtikrinti moterų, lygias moterų galimybės dalyvauti rinkimuose daugelie šalių. Noriu padėkoti Jums už e, Jūsų pateiktą informaciją apie tai, kaip, kokią diskriminaciją moteris patiria ir apie tai, kad Konstitucijoje yra prieštaringų straipsnių. Manau, kad tuo turėtų pasidomėti ir Europos parlamentas. Mus ypač domina ši padėtis. Nes egzistuoja demokratijos ir žmogaus teisų uh, finansavimo priemonė, kurią galime pasinaudoti tokiais atvejais. Taigi reikia visą situaciją atidžiai stebėti ir nuolatos informuoti apie ją. Yra ponas David Ke, nuotinis komisijos atstovas, mūsų susitikime ir norėčiau paprašyti jo pristatyti komisijos požiūrį į padėtį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad labai gerai, jog čia yra ponas Langari, e, kad jis atvyko iš Kabulo. Mes atidžiai stebime Afganistano nepriklausomos žmogaus teisų komisijos darbą ir žinome, koks sudėtingas yra tos organizacijos darbas, nes ji viena vertus turi veikti kaip vyriausybinė įstaiga, kita vertus ji siekė užtikrinti, kad Afganistanas vykdytų prisimtus tarptautinius įsipareigojimus. Mes taip pat pritarėme Rachel Reed ką tik pristatytai analizai. Pone pirmininkė, nežinau, ar jūs, esat, ar jūs matėte vakar dienos International Hallard Tribune uh, laikraštyje pavaizduota karikatūra, kurioje mm, ponas Obama sako kar, ponui Karzai, jūs nežinote, kas yra demokratija, o ponas Karzai atsako, jūs nežinote, kas yra Afganistanas. Taigi viskas yra gana paprasta. Mes visada siekiame įtikinti e, savo kolegas Afganistane siekti pažangos ir ratifikuoti svarbiausias tarptautinės žmogaus teisų sutartis, užtikrinti nepriklausomas žiniasklaidos darbą ir nemažai pažangos pasiekta. Aišku, viskas pasikeitė nuo Talibano režimo laikų. Iš tikrųjų, sutartį įmanoma ratifikuoti ir ją reikia įgyvendinti praktikoje žodžio ir spaudos laisviai pastaraisiais metais daromas spaudimas. Ir būtent dėl to ES draugė su Norvegija paskelbė deklaraciją dėl, žin, dėl žiniasklaidos e, laisvės šių metų pradžioje. Taip pat noriu pasakyti, kad moterų padėtis taip pat mm, mūsų netenkina. Dar prie to klausimo grįšiu. Svarbiausias mums rūpimas klausimas, aišku, yra rinkimai. Tai buvo pirmieji rinkimai, kuriuos surengė afganistaniečiai. Ir aišku, svarbiausias iššūkis buvo tai, kad rinkimai buvo rengiami prastėjant situacijai. Tai buvo didžiulis iššūkis. Ir tam tikrais atžvilgis yra didelis pasikimas, kad iš vis tie rinkimai įvyko, nors kaip Rachel minėjo ir ponas Langarį akcentavo, kai kuriuose šalies dalise rinkėjų dalyvavimas buvo nepaprastai žemas. Man atrodo, kad Daharo provincijoje mažiau nei 10 procentų žmonių atėjo balsuoti. Padarėme viską, ką galime ir bandėme stebėti rinkimus, vadovaujant generolui Morijon. E, delegacija veikė, dirbo nuo Liepos pradžios, jos tikslas buvo vertinti institucijų darbą visoje šalyje ir E, galbūt jos išvados bus naudingos rinkimų procesui vykstant. Ir po prezidento rinkimų dabar turime mąstyti apie parlamento rinkimus, kurie turi šioje šalyje įvykti iki kitų metų birželio mėnesio. Jūs tikriausiai skaitėte, kad skaitėte rinkimų stebėjimo misijos pareiškimą ir kad dabar atsirado, buvo paskaltas dar vienas pareiškimas, kuriame mm, išdėstyta parama e, nusiskundimų rinkimais komisijai, nes tai komisijai dabar tenka didžiulė darbo našta. Šią užduotį komplikuoja ir štai kas. Reiktų pripažinti, kad nepriklausoma rinkimų komisija nusprendė paskelbti preliminarius galutinius rezultatus ir ten e, m, pareiš, paaiš, paaiš, rezultatuose teigiama, kad ponas Karzajus surinko daugiau nei 50 procentų balsų, kad nebūtų jokių abejonių, nors dar nėra aišku, kaip suskaičiuoti balsai ir, ir koks yra bendras balsų, skaičiuojamų dar balsų skaičius. Taip pat buvo nusiskundimų, daugiau nei 2000 skundų dar yra tyriama šiuo metu. Uh, maždaug 600 balsavimo e, punktų yra įtariami, kad ten vyko, ne, ne viskas vyko teisingai. Taip pat paaiškėjo, kad yra mm, na, ne, neegzistavusių fantominių balsavimo punktų, kur, kurių net nebuvo. Taigi dar nežinome tiksliai, kiek pažeidimų įvyko. Bet manome, kad labai svarbu yra, kad e, te, teisėtas procesas vyktų ir kad visos ir rinkimų, ir rinkimų komisija, ir nusiskundimų komisija dirbtų. Jeigu bus bandoma užbėgti už akių galutiniams rinkimų rezultatams, tai taip pažeis, sumenkins pasitikėjimą e, demokratinėmis institucijomis Afganistane, o tai yra labai svarbu. Taigi, Ta prasme ir tokia dvasia mes toliau dirbame, kol rinkimų procesas Afganistane baigsis. Jei galų gale būtų nuspręsta, kad reikia antrojo raundo, tai e, taip pat toliau bus stebimas darbas ir tik tai po to galėsime parengti išsamų pranešimą apie tai, kaip buvo surenkti Afganistano prezidento rinkimai ir taip pat tuomet galėsime parengti praktinės rekomendacijas. Kaip jau buvo pasakyta, pasirengimas kitų metų rinkimams yra kitas svarbus prioritetas, nes tikėtina, kad, kad tie rinkimai bus dar svarbesni užtikrinant pasitikėjimą, sustiprinant pasitikėjimą demokratinę sistemą ir demokratinę e, valdymo sistemą Afganistane. Aš labai tikiuosi, kad bus galimybės dirbti su nauja vyriausybe ir su naujomis institucijomis tam, kad galėtumėme kad būtų galima įgyventinti mūsų rekomendacijas. Taip pat buvo minėta a, leidimų dirbti su e, įslaptinta informacija e, sistema. Tai yra susiję su šalie veikiančiamis nusiginklavimo grupuotėmis. E, Afgan, Afganistano gyventojai tikisi, iš, kad, kad institucijos imsis tų klausimų ir be abejo e, rinkimai į parlamentą bus didžiausias išbandymas visai šalijai. Pereinamosios teisingumo sistemos klausimas yra ypač sudėtingas dabartinėme Afganistano kontekste, bet tą klausimą taip pat būtina spręsti dabartiniai vyriausybei nes vyriausybės valdžios atstovai turi atsiskaityti už savo veiksmus dabar ir praeitįje. Dabar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie žmogaus teisų aspektus šioje situacijoje. Jūs tikriausiai žinote, kad svarstomas naujas požiūris į Afganistaną ir į Pakistaną ir šiuo metu tokį požiūrį rengiame. Tikiuosi, kad bus parengtas dokumentas, kur bus daug labiau akcentuojami politinio elgesio standartai. Ar politiniuose postuose, ar užtikrinant įstatymo viršenybę, konstitucinės teisės viršenybę, mažinant korupciją, bei arba užtikrinant moterų teisų įgyvendinimą. Visa tai yra labai svarbu, jeigu mes tikime sėkmingai dirbti su naujaja administracija. Paprastai kalbant, mums jau kurį laiką yra aišku, kad vyriausybės laukia nepaprastai dideli uždaviniai užsitikrinant žmonių pasitikėjimą. Ar kalbėtume apie saugumą, ar apie padėtį ir valdymą provincijose, paslaugų teikimą ir be abejo žmogaus teisų, ypač moterų teisų užtikrinimą. Tai, kad laikin, pereinamoji vyriausybė prieš pat rinkimus patvirtino e, šariato e, teisės nuostatas taikomas santokai daug pasako. te, įstatymas dėl smurto prieš moteris jau buvo minėtas, tai yra svarbus žingsnis priekin, bet dar išlieka nemažai mums susirūpinimą keliančių sričių. Ir jungtinių tautų paskaltoje ataskaitoje konstatuojama, kad smurtas prieš moteris bendrai išaugo, ypač viešajame gyvenime dar viena didelė Afganistano problema yra tai, kad nėra galimybių įvykus nu, pažeidimui užsitikrinti teisingumo atstatymą. Taip pat turime kalbėti apie e, nacionalinės transliavimo e, kompanijos darbą ir kaip vyko pas vadovo į, į šios kompanijos, kaip vyko šios kompanijos vadovo paskirimas. Jau sakiau, bendrai turime kalbėti apie politinio gyvenimo standartus Afganistane ir būtent e, į tai siūlome atkreipti didžiausią dėmesį. Ačiū. Ačiū labai komisijos atstovui. Manau, kad iš karto galime teikti, kad parlamento vertinimu stebėjimo misija dirbo esant gan sudėtingoms sąlygoms ir tikrai nebuvo sukurta aplinka demokratijai žmogaus teisėms įgyvendinti. Tai aišku, mums reikės gauti daugiau informacijos apie padėtį, atsižvelgiant į demokratijos žmogaus teisų fondą. Yra nemažai kolegų norinčių pasisakyti. Pone Andrikienė, Umeroitin, Howitt, Kasak, Svensson. Lockbiller, Kisson, Žyb. Taigi yra nemažai klausimų, band, prašau trumpai kalbėti glaustai, kad paliktumėme laiko svečiams atsakyti. Pradėsime nuo ponios Andrikienės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams už pasisakymus, kurie man buvo labai įdomus. Prieš vienerius metus turėjau galimybę lankytis Afganistane, susitikau su ministrais Kabule, taip pat turėjau galimybės nuvykti į Goro provinciją, susitikti su gubernatoriumi, vietos tarybos nariais. Jau tada žmonės kalbėjo apie prezidento rinkimus ir susitikome su tais, kurie organizavo rinkiminės kampanijas, rinkimų procesą. O dabar labai tikrai įdomu išklausyti informacijos apie rezultatus. Pirmiausia, norėčiau ponui Langariu užduoti klausimą. Po rinkimų ES pagrindinis stebėtojas Filipas Morion padarė pareiškimą, aš cituoju. Darbas, kurį stebėjome, buvo įvertintas mūsų stebėtojų, atsižvelgiant į atitinkamą metodologiją ir buvo sąžininkai rinkimai, tačiau laisvi jie tikrai nebuvo tam tikrose valstybės vietose dėl ten esančio teroro. Ar pritartumėte tokiam vertinimui ar ne? Norėčiau išklausyti jūsų nuomonės. Taip pat klausimas visiems kalbėtojams. Kalbant apie tarptautinių rinkimų stebėjimo misijų kokybę. Ar ta kokybė šiuo atveju rinkimų stebėjimo misijos Afganistane buvo pakankama? Ir e, jeigu bus antrasis prezidento rinkimų raundas, ar jūs nemanote, kad Talibanas pasinaudos juo ir dar labiau destabilizuos politinę padėtį Afganistane? Vakar per CNN ar per BBC aš stebėjau, žiūrėjau spados konferenciją kurie dalyvavo rinkimų komisijos pirmininkas ir jis sakė, kad reiks dviejų ar trijų mėnesių jiems, kol jie e, ištirs, išanalizuos visus skundus. Taigi jau yra neiškumo, nestabilumo valstybėje. Neužduosiu klausimų apie moterų dalyvavimą, nes jūs e, visi pakomentavote padėtį. Aišku, daug ką galime pasakyti apie moterų padėtį ir dalyvavimą rinkimuose tiesiog taupydama laiką apie tai nekalbėsiu, bet žiniasklaidos vaidmo. Ar žiniasklaida pristatydama provincinius ir prezidentinius rinkimus tą darė laisvai ir bešališkai? Jūs teigiate, kad vienos minutės reklama 600 dolerių kainuoja per televiziją. Tai reiškia, kad nebuvo galimybės visiems na, laisvai, tarkim, pasirodyti, visiems kandidatams laisvai pasirodyti, prisistatyti televizijoje. Na ir aš dabar turiu pasakyti, kad jeigu visi kolegos turės tiek daug klausimų kaip ponia Andrikėnė, negalėsime e, išklausyti svečių. Taigi tokia mano būtų pirminė pa, pastaba. Prašyčiau trumpiau užduoti klausimus. Trumpai pas, pakalbėsiu. Pirmininkė. Norėčiau padėkoti kalbėtojams ir norėčiau padėkoti ir poniai Andrikinė už užduotą, užduotus klausimus. Na, o man rūpi štai kas. Buvo nusiusta stebėtojų misija, kokios informacijos jie atsivežė, nes man susidaro įspūdis, kad iš karto po rinkimų e, ataskaita buvo labai pozityvi. Bet dabar situacija kaip ir pasikeitė. Taigi ar ta komunikacija, ryšiai nebuvo tinkamai e, organizuoti, informacijos pateikimas nebuvo tinkamai organizuotas ir galbūt galime iš to kažko pasimokyti, jeigu vyks antrasis rinkimų raundas, taip pat rinkimams kiti, kitiems metams. Kitas klausimas dėl moterų. Moterų padėtis tikrai nėra gera. Tarptautinė bendruomenė dirba e, Afganistane, tačiau ką mes, ES, galėtumėme padaryti tam, kad labiau įtrauktumėme moteris į tuos procesus Afganistane. Kiitos, Rova Omenraitten. Sitten puheenvuoro on herra Hauitilla. Olkaa... Ponas Hauitas. Ačiū. Pirmininkė. Dėkoju kalbėtojams. Na ir atsiprašau, kad neišklausiau visų pasisakymų. Uh, Bet aš, kaip ponia Andrikinė, taip pat lankiausi Afganistane ir labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien atvykote. Na, aš atsiprašau, bet šypsojusiu, kai Human Rights Watch atstovas kalbėjo. Ir tikrai tema, aišku, yra labai rimta, bet aš turiu pripažinti, kad tikrai ES stebėtojai viską darė tam, kad e, procesas būtų be, be, bešališkas, vykdė savo darbo tvarkę ir tikrai na, jūsų nepriklausoma nuomonė mums yra svarbi, bet aš tikrai nemanau, kad tai, ką jūs sakote, yra teisinga ir tikrai ES stebėjimo misija atliko savo darbą pagal aukščiausius standartus. Na, ar šiame pakomitetie arba AFET komitete turėtumėme pasikviesti poną Morioną, kad jisai pats papasakotų ir pristatytų stebėjimo misiją. Norėčiau paklausyti Human Rights Watch atstovo. Tai, kad jūs šiandien čia atvykote ir kalbate apie tuos dalykus, jūs patyrė, turite patirties ne tik Afganistane, kitose valstybėse taip pat, stebint rinkimus Rusijoje, kitose šalyse. Ir mums dar, na, kaip ir nėra aišku, būtent daug ataskaitų apie pažeidinėjimus procese. Uh, pateikta ir pirmas klausimas, ar to pakanka, e, kad mes kvestionuotumėme rinkimų rezultatus. Aš daug kartų dalyvavau rinkimų stebėjimo misijose. Surandame tuos sukčiavimo atvejus, tačiau galiausiai viską suskaičiavę pamatome, kad na, žmonių valia yra išreikšta teisingai. Kitas klausimas rinkimuose visur pasaulyje yra skirtumas tarp klaidų ir planuotų sukčiu, su sukčiavimo būdu e, padarytų suklaidinimų. Ar tie, tos klaidos buvo tyčinės, tiesiog bandant e, pakreipti e, rinkimų rezultatus savo naudingą linkmę ir tiesiog taip yra dėl to, kad na, šalis neturi patirties ir yra daug techninių sunkumų ir sunku nepadaryti tų klaidų. Būtų įdomu išklausyti Human Rights Watch atstovo. Uh, šiuo klausimu. Na, ir man nepatinka, kai žmonės kalba, kad kitą kartą viskas bus geriau, patobulinsime reikalus. Ši rink, šie rinkimai, jų patikimumas yra labai svarbu šiuo momentu visiems žmonėms pasaulyje, kad žmonės suprastų, kad tie rinkimai buvo tinkami. Na ir aš negaliu Briuselėje tiesiog sėdėti ir sakyti, na, radome tuos, tas klaidas, netitikimus, bet kitais, kitą kartą bus geriau. Neteisingas pareiškimas ir Human Rights. Ir, e, e, Žmogaus teisų komisijos atstovo norėčiau e, paklausti apie perinamąją teisingumo veiksmų planą. Perinamojo teisingumo veiksmų planą. Žinau, kad nebuvo lengva e, jį gyvendinti, norėčiau žin, gauti naujausios informacijos. Ir dar vienas klausimas. Obama Brown, Braunas teigia, kad pastangos bus sustiprintos tam, kad e, padidėtų kariniai gebėjimai e, gyvendinant stabilumą taiką Afganistane. Na ir aš matyt neturėčiau jūsų klausti, ar jie sugeba susitvarkyti su saugumo problema, bet aš galiu matyti jūsų paklausti, ar yra sugebama gerbti žmogaus teisės, tarptautinę humanitarinę teisę ir tie kariniai gebėjimai, kurie, yra, kurie veikia Afganistane, kiek jie dar um, ketina vykdyti savo funkcijas ir kaip jiems pavyksta padaryti. Ačiū e, ponui Hauitui, ponas Kazaka. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taipogi savo ruoštų norėčiau padėkoti svečiams už labai įdomią pateiktą mums šiandieną informaciją, kuri įrodo, kad Afganistanas viena neturtingiausių pasaulio valstybių ir kad matyt žmonės ten yra nukentėję per pastarosius dešimtmečius daugiau negu kas, bet kas, kit, kas kitas pasaulyje. Karai, neramumai, žmogaus teisų pažeidinėjimai tikrai labai baisios gyvenimo sąlygos. Ir aš turiu keletą klausimų svečiams. Pirmiausia, rinkimų rezultatai. Išklausėme nevyriausybinių organizacijų atstovų, nevyriausybinės organizacijos atstovų, išklausėme komisijos pareigūno. Jie teigia, kad buvo nustatyta daug netikslumo atvejų klaidų ir, na, matyti kėtina, kad ir busimuosiuose rinkimuose klaidų bus neišvengta, tų netitikimų, netikslumų. Tačiau atsižvelgiant į visą tai, gal kokį, kiek įtakos mes galime turėti rezultatams ir kiek svorio galime e, suteikti tiems rezultatams, kiek mes galime jais pasikliauti. Ir dar vienas klausimas dėl moterų teisių. Aš mačiau filmą apie jauną moterį, kuri turi e, apsimesti esanti vyrų, e, kad išvengtų talibano veiksmų ir galėtų lankyti mokyklą. Tačiau galiausiai buvo e, išaiškinta tiesa, buvo suprasta, kad tai yra mergina, ne, ne, ne vaikinas ir ji patyrė baisių pasiekmių. Ką Jūs manote apie naująjį moterų įstatymą? Ar manote, kad jo pakaks? Juk žinote, kad yra nemažai tarptautinių konvencijų žmogaus teisų apsaugai. Konvencijas yra pasirašęs ir Afganistanas, bet ar, kaip Jūs manote, ar Afganistanas tų įsipareigojimų laikysis? Kiitos, herra Kazak. Sitten vielä tällä kierroksella lopuksi haluaisin antaa puheenvuoron naisten oikeuksien. Pirmininkė, tiek klausimų šiame raunde. Dabar poniai Svensson suteiksiu žodį. Ačiū. Dėkoju labai už galimybę dalyvauti šiame posėdėje šiandieną. Tikiuosi, na, kaip moterų teisų komiteto pirmininkė, kad mes puikiai bendradarbiausime komitetų lygmenių. Visi pritarėme tam, kad moterų teisės yra žmogaus teisės. Noriu padėkoti kalbėtojams už visą pateiktą informaciją. Turiu kelis trumpus komentarus ir šiek tiek klausimų. Kai tarptautinė bendruomenė pradėjo savo veiksmus Afganistane, žmogaus teisų darbo tvarkė buvo labai svarbus darbo tvarkės punktas. Tačiau dėja šiandieną matome, kad kiti klausimai įskaitant ir moterų problemų sprendimo klausimą, iš tos darbo tvarkės iškrito. Ir norėčiau užduoti keletą klausimų. Tartutinė bendruomenė, mano manimu, jau ilgą laiką elgėsi labai naiviai, nes gan vangiai kovojo su moterų priespauda Afganistane visi geri, na, ketinimai buvo geri, tačiau nepavyko padėti, paremti afganistaniečių moterų politinę, ekonominę prasme. Ir dar vienas komentaras. Per pastaruosius metus Europa, tarptautinė bendruomenė, jos dalyvavimas, karinis dalyvavimas Afganistane moterų teisų klausimą nustūmė iš darbo tvarkės. Uh, ir moterų galimybė prisidėti prie konflikto sprendimo nėra laikoma svarbia, svarbiu politiniu saugumo klausimu. Ir aš manau, kad ES Afganistano strategijos peržiūroje tinkamas dėmesys turėtų būti skiriamas moterims. Ta, turi, ta reikia padaryti pripažįstant, kad moterys gali suvaidinti savo vaidmenį, sprendžiant konfliktus Afganistane. Reikia paremti šeimas, tas bendruomenės, kurio, kurios tiesiogiai kenčia nuo konfliktų. O dėl rinkimų ir moterų dalyvavimo rinkimuose, aš manau, kad įbauginti prispausti piliečiai tikrai negali nei balsuoti, nei balsuoti, o jeigu balsuoja, tai negali balsuoti nepriklausomai. Tai pasakytina ir apie vyrus, ir apie moteris. Turiu klausimą dėl informacijos, kurią sugavusi. Panašu, kad buvo užregistruota per daug moterų rinkėjų. Jeigu taip, moterys Afganistane turi teisę pasirinkti, ar nori balsuoti ar ne. O moterimis yra pasinaudojama, nes yra jų užregistruojama per daug, užregistruojamos neegzistuojančios moterys. Taigi Taigi taip yra, na, piknaudžiaujama yra užregistruojamos neegzistuojančios moterys. Norėčiau gauti daugiau informacijos. Ar būtent taip yra, buvo užregistruotų tokių atvejų ir ką galima būtų padaryti, kad jų išvengtumėme. Dar kartą noriu pasakyti, kad, na, tikiuosi, mūsų bendradarbiavimas bus komitetų lygmenių geras. Mes domimės labai panašiais klausimais e, daugeliu atveju. Dėkoju. Kiitos rouva Svensson. On aivan selvää, että ihmisoikeusalivaliokunnalla ja teidän johtamallanne... Dėkoju. Labai jums dėkoju. Nebejoju, kad mes puikiai galėsime bendradarbiauti su jūsų vadovaujimu komitetu. Dabar norėčiau jums leidus priminti kolegoms, kad laiko turime nedaug, nes Obius, Nilsen ir Džip norėtų pasisakyti. O po to mes išklausysime Afganistano padėties analizės grupės atstovą. panas Lagerė, ponė Ryd ir panas Tija. Dar atsakys klausimus. Na, buvo pateiktas labai sudėtingas, labai rimtas klausimas. Pirmiausia, rinkimų diena bei tarptautinių stebėtųjų dalyvavimas. Anot turimų duomenų, rinkimus stebėjo 1106 e, stebėtojai iš 30 tarptautinių organizacijų. Kadangi saugumo situacija buvo labai sudėtinga tą dieną, net Kabule nebuvo mieste matoma jokio transporto judėjimo. Žmonės tengiasi kuo, skubiau, kuo greičiau nubėgti į rinkiminę apygardą ir kuo greičiau grįžti namo dėl labai nestabilios saugumo situacijos. Afganistano rinkimų stebėtojai, nacionaliniai stebėtojai, kurių buvo 300, nepastebėjo jokių tarptautinių stebėtojų jokioje rinkiminėje apygardoje. Ir tai gali būti dėl to, kad, kaip minėjau, saugumo situacija tą dieną buvo itin sudėtinga. Aš žinau, kad tarptautiniai stebėtojai buvo nuvykę kai kurios miestus, bet nežinau tiksliai kur. vyko spaudos konferencijos, e, kuriuose pasisakė tarptautiniai stebėtojai ir mes esame jiems už tai dėkingi. Ir džiaugiamės, kad stebėtojai atvyko ne tik iš Europos, bet ir iš Azijos šalių. Moterų teisų klausimas. Tai yra labai, labai aktualus dalykas. Kaip jį reikėtų spręsti? Jei jūs dabar nuvyktumėt į Afganistaną, pabendrautumėt su žmonėmis, pamatytumėt, kokia yra situacija. Nepakanka vien uh, išmokyti moteris rašyti ir skaityti. Problema yra gilesnė. Ir jį liečia visuomenės sandarą. Net rinkimų dieną daugybė moterų negalėjo atpažinti rinkimų kandidatus. Ir jie daug kas turėjo problemų susigaudyti, ar numeris yra, e, kandidatas yra pažymėtas e, e, šeštų numeriu ar devintų ir taip toliau. Ir jei nuvyktumėte į Afganistaną, ypač ne Kabulą, o iki, iki kitus regionus, pamatytumėt, kad situacija iš tiesų yra labai sudėtinga. Moterims gyventi yra gan sunku Afganistane ir kiekvieną dieną jos kenčia. Parlamente, vyriausybei, nevyriausybinėse organizacijose moteris e, dalyvauja labai aktyviai ir tuo džiaugiamės. Tačiau bendrai galime pasakyti, kad mes tik tai pradėjome gerinti moterų teisės Afganistane. Tai yra tik tai pradžia. Kolega taip pat pateikė klausimą apie saugumo pajėgas, apie tai, kaip galima būtų pagerinti jų darbą. Na, aš manau, kad tam prireiks nemažai laiko, kadangi mes vis dar turime suformuoti nacionalinę kariuomenę bei policijos pajėgas. Ir tikiu, kad Vieną dieną, jei taip e, įvyks, jie, pavyzdžiui, tarptautinės e, pajėgos pareikš, kad jos ketina pasitraukti iš Afganistano po trijų mėnesių ir po metų, tuomet nacionalinė kariuomenė bei policija pasidalys valdžią. Ir tikriausiai suskils į vairias karinės grupuotės kurioms vadovaus e, įvairios e, interesų grupės. Taigi aš manau, kad mums reikia tarptautinės bendruomenės dalyvavimo Afganistane. Ir puiku, kad e, amerikiečiai bei kai kurios kitos šalės nusintė savo misijas, karinės misijas Afganistaną, kurios dirba gan ilgą laiką ir stiprina saugumo situaciją, saugumą Afganistane. Reikia užkirsti kelią talibanui imtis tolesnių veiksmų. Kai tik tarptautinės pajėgos e, nusivils ir e, nebematys šviesos tunelio gale, tuomet iškal, iš karto e, pakels galvą talibanas. Patikėkite manimi, Jei e, valdžią į savo rankas vėl paims Talibanas, tuomet nukentės saugumo situacija visame tame regione, apskritai Azijoje. Obama kaltina Karzajų tuo, kad jis neįsivaizduoja, kas yra demokratija, o Karzajus atsako, kad Obama neįsivaizduoja, kas yra Afganistanas. Taip, taip ir, ir yra. Situacija Afganistane yra labai sudėtinga. Mes atsiliekame e, kelis šimtmečius nuo Europos valstybių. Kaip mes galime taikyti tarptautinės normas ir standartus Afganistane? Kaip mes galime ginti e, moterų teisės? Kaip galime įgalinti moteris Afganistane? Negalime to daryti taip, kaip daro e, europiečiai, nes prieš tai reikia daug ką nudirbti turime didinti moterų raštingumą ir nuveikti didžiulius kitus darbus. Kaimo vietovėse moteris, e, e, mergaitės dažniausiai nelanko mokyklų dėl to, kad mokyklos yra labai toli, kartais net už dešimties kilometrų. Taigi merginos, mergaitės neturi galimybės mokytis. Kaip e, neraštingos moteris gali ginti savo teisės? Kaip mes galime tikėtis, kad jos aktyviai dalyvaus visuomenės gyvenime? Taigi problemų turime labai daug. Be abejo, galima kaltinti ir Karzajų galima įkaltinti tuo, kad jis neįsivaizduoja, kas yra demokratija, nes e, e, korupcija, e, išsikerojus, nepotizmas yra labai aktuolus reiškinys. Jei įvyks antrasis rinkimų ratas, Tuomet iškils e, problema visiems, tiek e, Afganistanui, tiek tarptautiniai visuomeniai. Pirmiausia, reikėtų užbaigti pirmąjį ratą. Ir tai yra didžiulis klausimas nepriklausoma rinkimų komisijai, kuri vis dar turi suskaičiuoti, kiek balsadėžių uh, jis surinko, kiek kokių pažeidimų buvo padaryta. Ir tai yra didžiulis uždavinys. Nuspręsti, kurie biuleteniai yra negaliojantis, kokie skundai buvo pagristi, o kokie ne. Tai yra didžiulis darbas. Tam, kad rinkimai, rinkimų rezultatai galiotų, reikia, kad kandidatas laimėtų, surinktų 50 procentų daugumą plus vieną balsą. Tačiau kito kelio neturime, nes tik šis kelias ves mus demokratijos link. Buvo ir kitas klausimas apie teisės aktus Afganistane, apie įstatymus. Afganistanas pasirašė šešias tarptautinės sutartis. Kol kas mes nepasirašėme tik tai uh, neįgaliųjų asmenų teisų konvencijos. Bet visus kitus dokumentus jau pasirašėme. Kai buvo rengiama konstitucija ir kai e, vyko diskusijos parlamente 2004 metais, jei neklystu, tuomet daug buvo kalbama apie tai, kad konstitucijos projektas turėtų būti priimtinas e, tarptautinė prasme ir kad konstitucijos nuostatos turėtų atitikti konvencijų, e, pasirašytų konvencijų reikalavimus. Tačiau kartu Afganistane nieko negalime daryti, e, kas prieštarautų islamo principams. Ir dažnai šie principai nesuderinami yra su tarptautinė teisė. Tai kągi daryti? Naujas įstatymas, e, kuris atvirtino širiato teisę, kurį anksčiau minėjau, yra labai labai rimtas. Šio įstatymo projektą svarstė įvairios ministerijos ir, pavyzdžiui, teisingumo ministerijos atsakingas departamentas. Pilietinės visuomenės organizacijos taip pat stengiasi prisidėti prie šio dokumento rengimo. galiausiai, galiausiai įsitraukė netgi Europos Sąjungos ir jungtinių tautų atstovai. Ir mes tairavomės šių tarptautinių organizacijų, ką jos mano apie šį įstatymą, prašėme jų pagalbos, tačiau niekas nieko nepadarė. Galiausiai šis įstatymas nukeliavo į parlamentą, o jums tikriausiai žinoma, kad e, didžioji dalis e, parlamento narių yra islamistai, yra buvę mudžahadinai. Taigi mes nieko negalėjome padaryti. Tuoj tuoj baigsiu. Ir dėja, prezidentas pasirašysi šį įstatymą. Jungtinės tautos, pilietinės visuomenės organizacijos, moterų teisų gynėjai. Visi buvo sukilę prieš šį dokumentą. Visi bandė daryti spaudimą prezidentui. Tam, kad jis e, bent jau inicijuotų šio įstatymo pakeitimus. Taip ir įvyko ir iš tikrųjų šis įstatymas buvo pakeistas į gerąją pusę. Bet problemų turime dar labai labai daug. Mums reikia laiko ir mes nepritarėme, tai yra žmogaus teisų gyniai nepritarėme šiam įstatymui. Bet kaip galima iš esmės keisti labai o, tradiciškai nusiteikusią visuomenę? kuri yra pagrėsta Korano principais, kurie dažnai prieštarauja tarptautiniams, e, tarptautiniams susitarimams. Pagrindinis šio įstatymo rengėjas turėjo į tai atsižvelgti. Afganistane yra labai daug problemų, labai daug rimtų uždavinių turėsime spręsti. Visose sritise. Dabar kalbame tik tai apie vieną sritį, bet iš tikrųjų veikti reikia visomis kryptimis tam, kad pamatytume realių rezultatų. Ačiū. Ačiū. Dėkui, ponė Langerį. Pone Ryd, labai prašyčiau kalbėti trumpiau, kad turėtumėme laiko dar vienam klausimų randui, raundui. Taigi, ponė Ryd. Um, election... Trumpai apie, atsakydama į klausimus apie rinkimus. Ar antras raundas būtų dovana Talibanui? Na, tai reiktų apsvarstyti, jei antras raundas būtų surinktas ir nebūtų pažeid, ar tikrai nebūtų pažydinėjimų, tai didelis klausimas ir mums tai kelia didelį susirūpinimą ir sunkus, sunku bus tai užtikrinti. Atsakant į klausimą, ar rinkimai e, išreiškia žmonių valią, net žvelgiant į pažeidimų mastą. Nežinau, ar Karzajus iš tikrųjų būtų surinkęs 50 procentų ar ne, nors jis iš tikrųjų buvo priekyje. Ar taip pat būtų ir antrajame raunde, neaišku. Tikėtina, kad bus nutarta, jog pažeidimų įvyko nemažai, o nusiskundimų tyrimų komisija bandys apriepti visą įvykdytų pažeidimų mastą, tačiau nebus įmanoma pateikti e, objektyvių išvadų, nes ta komisija turi per mažai žmonių, per mažai finansavimo. Ir tikriausiai ne, nebus paskelbta, kad Karzajus surinko mažiau nei 50 procentų balsų. Kalbant apie kitus metus, apie ateitį, jūs esate visiškai teisūs. Svarbu yra tai, kad tai nusiskundimų tyrimų komisijai būtų suteiktas jai reikalingas laikas, nes arba kiek laiko jai prireiks, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas demokratiniu procesu Afganistane. Toliau dėl rinkimų stebėsenos ir ką aš galėčiau apie tai pasakyti. Galbūt aš ne visiškai tiksliai suformulavau savo mintį, kalbu apie pirminį pareiškimą spaudai ar buvo ar kažkaip tai stebėjimo komisija dirbo kažkaip netinkamai. Na, ten dirbo ne tik europiečiai, kurie bendrai pozityviai viską vertino, jungtinių valstijų atstovai kalbėjo apie sėkmingus rinkimus, apie tai, kad atėjo daug žmonių balsuoti, jie akcentavo rinkimų pasiekimus. O rinkimų dieną talibanui nepavyko sužlugdyti rinkimų, nors buvo vos net 200 išpolių visoje šalyje daugybė šalių stebi tai, kas vyksta Afganistane ir galbūt ne visi nori, kad žiniasklaidoje būtų pristatoma vien tik tai neigiama informacija apie rinkimus. Galbūt tai yra investicijos į, į demokratijos augimą Afganistane. Kaip žiniasklaida nušvietė rinkimus, dieną iki rinkimų buvo pranešama apie tai, kad tikimasi smurto rinkimų dieną. 14 žurnalistų buvo suimta, jie stebėjo e, išpolius, kalbėjusius žurnalistais, kuriuos suėmė ir kurie, kurias policija sumušė. Taip pat e, atrodo, kad valstybinė žiniasklaida, viešo žiniasklaida buvo panaudota laimėjusio kandidato, pajungta laimėjusio kandidato naudai. Tačiau žiniasklaida susiduria su, spau, su didžiuliu spaudimu ir grasinimais iš sukilėlių. Taigi, jeigu kalbėsime apie laisvą, ar galime kalbėti apie laisvą nepriklausomą žiniasklaidą toje šalyje, nežinau. Moterų padėtis, ką galima būtų padaryti. Ponas Langarys sakė, kad svarbiausias dalykas yra švietimas. Uh, Jis taip pat kalba apie tai, kad mergaitės negali gauti vidurinio išsilavinimo. Apie tai kalbama daugybė lėšų skiriama pirminiam švietimui, bet ne viduriniam išsilavinimui. Mergaitės, kurios pasiekė deš, dešimtą klasę, paprastai po to nustoja lankyti mokyklą. Tai dar vienas paskutinis dalykas dėl karinių pajėgų dėl taip pat e, aukų. Sakyčiau, kad pastaraisiais mėnesiais yra pagerėjimas, kalbu apie civilių, auk, apie e, civilių aukas. Buvo bandoma sumažinti nekaltų žmonių žūčių skaičių. Pavyzdžiui, Kūnos provincijoje taip yra įgyvendinami tam tikri teisės aktai, siekiančių tikslų, jų gyvendinimas dar užtruks, bet tai buvo rimtų atvejų ir buvo prarasta žmonių gyvybė, bet bendrais bruožais situacija pagerėjo. Ačiū už pastabas. Norėčiau suteikti žodį labai trumpam. Sarikovala iš Afganistano anal, anal, analitikų tinklo, kuri papasakos, kas tikrai vyko rinkimų dieną Afganistane. Afganistane. Dėkoju, norėčiau atkreipti dėmesį į tą ataskaitą, kurią mes esame parengę. Afganistano analitikų tinklo ataskaita apie rinkimų dieną Afganistane. Anksčiau buvo užduotas klausimas apie tai, ar sukčiavimo, manipuliavimo atvejai rinkimų dieną būtų turėjo įtakos e, rinkimų rezultatams. Savo analizėse mes darome skirtumą tarp dviejų manipuliavimo tipų. Pirmiausia, toks manipuliavimas, kuris neturėjo įtakos rezultatui, tačiau aišku turėjo įtakos žmonių rinkimų vertinimui nesusipratimai dėl procesų, dėl e, rinkimų apygardų darbuotojų, padedančių žmonėms balsuoti už tinkamą kandidatą, teisingą kandidatą. Taip pat yra ir tų manipuliavimo atvejų, kurie mūsų manimų turėjo įtakos rinkimų rezultatui, tokių kaip, pavyzdžiui, daug, balsavimas to paties žmogaus kelis kartus per įgaliotinį, taip pat e, negaliojančiais, tai taip pat biuletiniais prikištos balsadėžės. Na ir rinkimų stebėtojai tikrai, kažin, ar buvo tose vietose, kur vyko didelio masto sukčiavimai. Nes kai tik tai buvo uždarytos e, balsavimo apygardos, tada įvyko didžiausio masto sukčiavimai ir tikrai jie neatsispindėjo įvairių tarptautinių e, rinkimų stebėjimo misijų pirminėse ataskaitose. Taip pat norėčiau iškelti ir kitą klausimą. Anksčiau buvo užduotas klausimas apie moterų rinkėjų teisės aktus. kaip laimėti rinkimus Afganistane. Afganistane. Mes tokie parengėme dokumentą ir buvo mūsų parengta ataskaita apie neegzistuojančias moteris balsų rinkėjas ir mes būtent turime konkrečius skaičius, kiek mūsų manimų buvo e, užregistruota neegzistuojančių moterų e, rinkėjų Afganistane. 70 milijonų yra e, iš viso rinkėjų Afganistane. Dėkoju. Thank you. Ačiū už labai vertingas pastabas ir esu įsitikinusi, kad komisijos atstovai, kitų organizacijų atstovai labai atidžiai jūsų klausėsi. Dabar išklausysime kitų kalbėtojų klausimų. Robijus, Kinijus, ponia Lopi ir kiti kolegos dabar užduos klausimus per antrąjį klausimų randą. Äh, Ačiū. Dėkoju už labai atviras pastabas ir kritika, kritiko, kritinės pastabas išsakytas um, apie pono Morijono pirminę ataskaitą, kadangi tikrai matome, kad moterims teko susidurti su dideliais sunkumais rinkimų metu, rinkimų dieną. E, daug kas buvo pasakyta apie tai, kad vyras ir moteris nėra lygiai traktuojami pagal teisinę sistemą, įstatymų. Ir dar dvi kitos silpnosios Afganistano teisingumo sistemos vietos E, gal galėtumėte jas įvardinti jūsų manimų, kokios tai būtų silpnosios vietos. Dėkoju. Pon, ponas Robijos. Ačiū. Pasistengsiu trumpai užduoti klausimą. Tiesiog norėčiau pasinaudoti tuo faktu, kad šis darbo atvarkės punktas nėra konkrečiai numatytas, skirtas neseniai vykusiems rinkimams, bet bendrai žmogaus teisų padėčiai aptarti Afganistane. Ir visi kalbėtojai pateikia na, gan skirtingas analizės, labai įdomiai nupiešė situaciją. Aš nenorėčiau išskirti nei vieno iš jų, nes manau, kad visi labai naudingai pasisakė ir mums dabar aiškiau yra, aiškesnė yra situacija, kas vyko prieš rinkimus, kas vyko rinkimuose, renkant prezidentą ir tarybų atstovus. Bet aš norėčiau užduoti, iškelti kitą klausimą. Taigi apie ką e, reiktų kalbėti, kai kalba eina apie žmogaus teisės Afganistane? Aišku, negalime relatyviai vertinti situacijos ir kalbėti apie religinės etinės vertybės. Kaip na, būdą, bandant sumenkinti tą bendrą kovą už žmogaus teisės ir vertybės e, visur, visame pasaulyje, bet turime, manau, nustatyti prioritetus tokioje valstybėje, kuri, na, negaluoja, serga ir uh, Aš tikrai čia ne bandau pasitelkti kokios tai retorikos. Tikrai Afganistanas kenčia nuo istorijos, istorijos įvykių, nuo ka karų ir iš tiesų dešimtmečių kovų. Tačiau valstybė, kurioje na, ir vyrai, moteris turi turėti teisų dėja, yra serganti valstybė ir dauguma žmonių tenais yra na, sergantys žmonės. Ir e, kaip ir Afrikos valstybės Angola, Sierra Leone, kūdikių mirtingumas 121 tūkstančiui e, yra tokie duomenys chroninės e, užkečiamos lygos klesti, vaikai serga nuo įvairių chroniškų lygų, nuo nepakankamos mytybos ir gyvenimo trukmė 43 metai. Taigi aš manau, kad kovojant už žmogaus teisės, tokie turėtų būti, na, prioritetai. Pana Zėlė kalbėjo apie tokius dalykus, su kuriais visiškai sutinku. Nesvarbu, kaip politinių lygmenių mes vertinsime situaciją. Vis tiek Afganistane bus užsienio pajėgų gan ilgai. Matyt, tokios yra pačios realiausios prognozės. Ir e, tas tarptautinės bendruomenės ir tarptautinių pajėgų buvimas Afganistane turi būti paremtas, pagristas kažkokiais tai prioritetais, aiškiais darbais. Kokie jie turėtų būti? Pirmiausia, nemanome, kad vienintelis tikslas yra kovati, kovoti su talibanu, prisidengiant kovos su e, terorizmu tikslu. Žinoma, tokia e, tarptautinė tarpinės karinės pajėgos turėtų e, išgelbėti gyvybės, o ne būti atsaking, atsakingos už gyvybių praradimą. Taip pat e, daugiau prioriteto, turi, tokių prioritetų turi būti skiriama e, skiepams, o ne šūviams. Taigi būtent apie tai turėtumėme kalbėti daugiausia Europos parlamente. Manau, kad Afganistano visuomenė irgi taip mano. Praeitą mėnesį buvo IPSOS ir Tartautinio e, Rūdono Kryžiaus komiteto parengta nuomonių apklausa, kurioje matome, kad pagrindinės teisė, pagrindiniai dalykai yra žmonėms maistas, apsauga nuo smurto ir teisė gauti medicinį gydimą. Taigi aš manau, kad tam turėtumėme skirti daugiausia dėmesio, ko mes dėja dar nedarome. Ir rūpiučio mėnesį, praeitą mėnesį e, Paryžėje vyko donorų, donorų konferencija ir tos konferencijos išvados, išvadose faktiškai nėra minima nei sveikatos situacija. Yra tiesiog na, atliekami tokie pavieniai darbai Žinau, kad na, Kabulė yra turkų ligoninė, italų ligoninė. Ir yra tarsi giriamas įrodoma, kad štai mes turime kažką esame nuveikę, bet tai yra tik tai tokie parodomieji darbai. Kai tuo tarpu reikia prioritetus aiškius nustatyti. Ir pirmasis prioritetas būtent yra būtent tokios paprastos pagrindinių e, teisų, paprastų pagrindinių teisų užtikrinimas. Dėkoju dar yra vienas labai svarbus darbos perkėjo punktas, taigi turime kalbėti labai glaustai. Pasistengkite, kuo galima trumpiau pristatyti klausimą. Vicepirmininkas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Rūpiučio mėnesį Amerikos pajėgos, NATO pajėgos Buvo kalbama, kad amerikiečių pajėgos turėtų būti skirtos tam, kad e, už, užsitarnautų afganistaniečių palankumą. Ir matėme, kiek daug civilinių, gyventų, civilinių, žmonių, civilinių žmonių nukentėjo. Taip pat turime informacijos apie ponios Merkel, prezidento Sarkozy, pono Gordono Brauno pareiškimus, jie nori surenkti konferenciją Afganistano klausimų tam, kad parengtų, pasirengtų galimybėj perduoti atsakomybę už saugumą Afganistane, Afgano, Afgan, afganistaniečiams. Na ir aš norėčiau padėkoti kalbėtojams už labai įdomias pastabas ir norėčiau užduoti klausimą. kokio poveikio galime e, tikėtis iš tokių pareiškimų padėčiai. Afganistane gali vykti arba nebūtinai tas antrasis rinkimų raundas, taigi kokios gali būti ateities perspektyvos. Ir taip pat, ar galime apskritai kalbėti apie laisvus rinkimus Afganistano pietuose? Nes Afganistane civilės, civilinės valdžios institucijos yra tik tai, na, veikiančios centrinėse provincijose, kitų tarpo pakraščiuose jų nėra. Kiitos, herra. Dėkuoju. Pane Kinijos, ačiū pirminkė, aš norėčiau sugrįžti prie klausimo į kurį ponui Langerį būtų labai sunku atsakyti. Jau daug buvo kalbama apie smurtą ir apie tai, kad smurto grėsmė uh, neleido kai kuriems rinkėjams ateiti prie balsadėžių. Aš norėčiau pasakyti, kad uh, nemažai rinkėjų buvo nusivylę visų rinkimų procesų ir demokratijos procesų dėl to, kad vis dar uh, jie negali mokytis, negali susirasti saugesnio darbo ir taip toliau. Didžiulė dalis e, visuomenės e, turėjo pabėgti iš Afganistano ir dažnai šie žmonės skundžiasi, kad jie buvo priversti tai padaryti dėl to, kad neturėjo darbo, neturėjo jokių galimybių mokytis. Mes daug girdime apie talibano keliamą grėsmę ir apie e, smurtą. Tačiau aš norėčiau paklausti, kiek jums atrodo kiti veiksniai prisidėjo prie pernelik e, menko rinkėjo aktyvumo. Ir ar jums netrodo, kad jei karinių grupuočių vadovai bei nusikalteliai dirba vyriausybei, tai sumažina vyriausybės e, patikimumą. Jaunimas e, sudaro nuo 60 iki 70 procentų visų, visos Afgano visuomenės. Tai kokią ateitį mes sumame šiems žmonėms? Dėkuoju, dabar galėsime skirti po dvi minutės kiekvienam iš mūsų svečių ir pato persime prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Panas Langeri. Iš ankstesnio rato liko du klausimai, kuriuos net, dar neatsakiau. Tai yra žiniasklaidos vaidmuo ir galimybė teikti nepriklausomus kandidatus. Įvairios e, nepriklausomos organizacijos e, skelbė informaciją apie rinkimus ir apie visus kandidatus. Rašytinė žiniasklaida ir spauda taip pat aktyviai dalyvavo šiame procese, televizijoje vyko diskusijos. Tačiau suprantame, kad visą tai kainuoja. Vyriausybė ir valstybinė žiniasklaida, valstybinė televizija buvo apkaltintos tuo, kad jos remia tik tai tam tikrus kandidatus. vyriausybė įgyvendino taikos ir susitaikymo bei teisingumo veiksmų planą, arba bent jau stengiasi tai padaryti. Ir jei šis planas e, būtų tikrai gyvendintas, tuomet mes neturėtumėme narkotikų priekeivių bei nusikaltelių vyriausybei. Tai reiškia, kad turime daryti spaudimą vyriausybei ir raginti ją geriau įgyvendinti taikos veiksmų planą. Rinkimų komisija daug dirbo ir e, dar liko sudaryti visų konfliktų žemėlapį. Toliau mes turime stiprinti saugumą, turime paremti nacionalinį kariuomenę bei policiją tam, kad uh, policijos pajėgos galėtų perimti saugum, saugumo užtikrinimo pareigą. Pirmininkė, turime mažai laiko, gal galėtumėt trumpiau. Pilietinė visuomenė turėtų aktyviai dirbti. Galimybės mokytis taip pat yra, iš tikrųjų yra per menkos Afganistane Žmogaus teisų komisija, pilietinė visuomenė spaudžia tarptautinė bendruomenė bei, bei atsakingas institucijas Afganistane bei vyriausybę, raginami jas e, aktyviau spręsti dabartinės problemas. Migracija. Taip, žmonės išvažiuoja Labai dažnai dėl to, kad e, trūksta mokyklų. Tai yra ne vien švietimo problema, tai yra ir ekonominė problema. Saugumo situacija blogėja kiekvieną dieną. Taigi vėl visos šios problemos yra tarpusavį susijusios. Busimoji vyriausybė Ir tai, kad joje gali dirbti narkotikų priekeiviai, karinių grupuočių vadovai. Buvo iš tikrųjų tarp kandidatų tokių asmenų, kurio, kurie yra tariami ryšiais su nusikalstamu pasauliu. Tarptinė bendruomenė apie tai kalbėjo. Kaip galima būtų paraginti e, rinkėjus aktyviau dalyvauti rinkimuose šalies pietuose? Tai padaryti yra sudėtinga, kadangi pietus ir pietričius kontroliuoja talibanas. Taigi vieną trečdalį Afganistano teritorijos kontroliuoja talibanas. Pirminkė, dėkoju, atsiprašau, turiu jūs pertraukti, kadangi uh, mes iš tikrųjų turime labai mažai laiko. Dėkoju ponui Langarį, dėkoju dar kartą poniai Ryd ir kitam mūsų svečiui. Žmogaus teisų pakomitečio vardu norėčiau palinkėti jums sėkmės gyvendinant jūsų labai sudėtingą misiją. Nebejoju, kad taryba jau atkreipė dėmesį į jūsų surinktą svarbę informaciją. Ir dar kartą dėkoju už tai, kad jūs pateikėt ją ir Europos parlamentui. Ir baigdama, norėčiau paminėti, kad generolas Moriljonas, kuris yra ES rinkimų stebėjimo misijos vadovas, buvo pakviestas į Europos parlamentą, tačiau jis mus pranešė, kad atsižvelgiant į dabartinę situaciją, jis negalės pas mus atvykti. Štai taip jis sureagavo į mūsų kvietimą. Užsienio reikalų komitetas bei vystimosi komitetas nesijima savo kvietimo. Ir vieną dieną, tikiuosi, šį komitetą galės susitikti su pono Morilionu ir taip pat spalio 18 dieną į parlamentą atvyks jungtinių tautų specialusis pasiuntinys. Ir tikiuosi, kad ponas Morilionas galės taip pat dalyvauti tame susitikime. Dėkuoju, dabar perėmėme prie kito darbo tvarkės klausimo. Dėkuoju. Ponės ir ponai, dabar turėtume pereiti prie penktojo darbo tvarkės punkto. Tai yra, turėtumėme keistis nuomonėmis dėl atnaujintų tyrimų, dėl ES gairių, dėl kankinimo įgyvendinimo. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykus Anos Lenos Svensson McCarthy. Būtų labai malonu, jei. Galėtume jums skirti daugiau nei 10 minučių, tačiau dėja turiu jums pranešti, kad laiko liko labai mažai ir todėl Norėčiau paprašyti jūsų atsižvelgti į tai, kad jūs turite tik tai 10 minučių. Ponas Pisera atstovauja Europos komisijai ir jis galės pasisakyti po jūsų, ponė Makasai, pareiškimo. Prašau, ponė Svensen Makasai. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami žmogaus teisų pakomitė čia nariai. Aš pabandysiu kalbėti trumpai. Noriu vis pirma padėkoti, kad pakvietėte eh, mane į pasikeitimą nuomonėmis dėl mano dokumento. Noriu pasveikinti visus naujus ir senus šio pakomitečio narius su išrinkimu. Pristatau Jums šį dokumentą, nes uh, buvo nuspręsta, kad reikia pasidomyti, kaip gyvendinamos ES gairės dėl kovos su kankinimais. Jos buvo parengtos 2007 metais. E, tose gairėse yra nemažai e, rekomendacijų ES, kurių tikslas yra pašalinti trūkumus, taip pat e, suteikti daugiau informacijos e, Europos komisijos delegacijų ir misijų vadovams. Dėl, biudžet, dėl didelio biudžeto buvo nuspręsta, kad man neteks vykti į lankyti šalise, bet kad aš remsiuosi informaciją, kurią surinko E, Europos komisijos delegacijos dirbančios iš tokios šalyse kaip Egiptas, Alžyras, Bangladešas, Marokas, Uganda ir Ukraina. Taip pat buvo nuspręsta išsiuntinėti klausimynus ES e, civiliniam ir kariniam misijoms, taip pat į misiją veikiančią okupuotojose Palestinos teritorijose. Taip pat buvo, e, buvau susitikusi su nevyriausybinėmis organizacijomis. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo ir suteikė man labai vertingos informacijos. Ir dažnai terminai, terminai buvo labai griežti. Be, be bendradarbiavimo aš tikrai nebūčiau parengus šio dokumento. Kalbant apie Europos parlamentą, Europos vadovų tarybą, Europos komisiją, tokia tvarka visus pristatysiu. Uh, Kalbant apie Europos parlamentą, tai jis be abejo teikia svarbės gairės vadovavimą žmogaus teisų srityje. Ir naujojo parlamento kadencijoje tikiuosi, kad parlamento ir šio pakomitečio balsas bus gerai girdimas ES žmogaus teisų politikos klausimai bei bendrai dėl e, kankinimų ir neteisingo elgesio ir savo dokumente darau išvadą, kad e, šios gairės e, yra gana gerai žinomas ES misijose, taip pat ES valstybėse narėse. Ir kad, yra, kad gairės yra gyvendinamos ir kad jų gyvendinimas yra stebimas. Šiuo požiūriu parlamento darbas yra labai svarbus, nes parlamentas veikia kaip e, veiklos katalizatorius. Ir todėl dokumente rekomenduojama, kad Europos parlamentas ir toliau vaidintų tokio tokį stimuliuojantį vaidmenį ir įvertintų gairių įgyventinimą 2010 pabaigoje, 2011 pradžioje. Taip pat siūloma, kad atšiliant į tai, kad parlamento nariai nuolatos keltų kankinimų ir netinkamo elgesio klausimą apsila, per apsilankimus trečiosiuose šalise. Taip pat svarbu, kad vyktų testinis dialogas su nacionaliniu parlamentu nariais, nes jie gali būti labai svarbus užtikrinant e, požiūrio pasikeitimą šalise. Taryba. Visų pirma, e, svarbus pozityvus aspektas yra tai, kad gairės buvo atnaujintos, peržiūrėtos. Kalbant apie gyvendinimo priemonės, tai Svarbiausia, kad konkrečiose šalise būtų rengiamas tų gairių ir priemonių gyvendinimo, veiksmų gyvendinimo strategijos. Buvo rekomenduojama taikyti tokį požiūrį skirta konkrečioms šalims ir tai buvo rekomenduota 2007 m. gruodžio mėnesį. Taip pat numatyta skatinti privalomą mokymą žmogaus teisų klausimų toks žmogaus teisų aspekto įtraukimas ES veiklą gali tapti svarbių įrankių, užtikrinant kovą su kankinimais ir e, įvairių rūšių. Ir taip pat rekomenduojama tą privalomą mokymą išplėtoti daugelį sečių. Kita vertus, svarbi problema tarybos lygmenė, apie kurią kalba daugelis atstovų Bruselėje, yra tai, kad nėra veiks, nuseklios ir veiksmingos politikos e, e, kankinimų ir netinkamo elgesio prevencijai, kuri būtų vykdoma ilgą laiką. Tai yra sudėtingas klausimas ir šį klausimą nuolatos kelia tarybos pirmininkės. Siekiant užtikrinti didesnio nuseklumo šioje politikoje, siūloma, kad dabar neformaliai veikiantis E, fondas Točia Think Tank taptų oficialiai veikiančių pogrupių. Dabar perinu prie komisijos. Norėčiau prisiminti 2008 metų kampaniją dėl tarptautinės e, kankinimų, paramos kankinimų aukoms dienos. Tos tie metai, e, tų metų eigoje buvo survė daugybė įdomių renginių, pavyzdžiui, palaustalo diskusijų e, apie kankinimus ir netinkamą elgesį įvairiose šalise. Taip pat buvo, e, Europos komisija skiria nemažai lėšų įvairioms kampanijoms vietoje, pavyzdžiui, buvo minima visuotinės žmogaus teisų deklaracijos diena. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad negauta daug labai informacijos apie tai, kaip tie renginiai vertinti. Vis dėlto galima daryti prielaidą, kad tai leido patobulinti, pagerinti Europos komisijos delegacijos ir pilietinės visuomenės ryšius trečiosiuose šalise. Taigi norėčiau paraginti komisiją toliau e, skirti paramą kampanijams, kurių tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į mūsų aptariamą klausimą. Komisija turėtų rinkti poz, pozit, pozityvius praktinius pavyzdžius, informaciją apie juos ir e, publikuoti ją internete. Taip pat žmonių, žmogaus teisų klausimas turėtų būti integruotas į visą jo komisijos veiklą. Ir taip pat būtų toliau siekiama visiško kankinimų uždraudimo ir taip pat komisija rekomenduojama renkti e, privalomus mokymus savo darbuotojams. Žinau, kad dabar tie mokymai yra neprivalomi, bet jie turėtų būti privalomi tiems, kurie dirba civilinėse ir karinėse Europos komisijos misijose. Dabar perinu prie ES valstybių narių. Visų pirma, kalbėsiu apie dvišalį lygmenį e - ES ir trečiasis šalis. Svarbu parengti šalių veiksmų strategiją šioje srityje. Ir galima pasiremti gairėmis, kurios yra jungtinių tautų e, sutartise kai turime reikalų su ES valsty... kaiminėmis, galime, aišku, remtis e, Europos žmogaus teisų teismo gairėmis, taip pat Europos komitetu dėl kankinimų ir nežmoniško elgesio prevencijos. Kalbant apie nedidelės, apie, apie nedidelės misijas dirbančias trečiosios šalise, tai joms sunku imtis labai plataus masto kampanijų vykdymo. Taip pat svarbu, kad visos kankinimų prevencijos, kankinimų prevencijos strategijos vyktų remiantis e, konvencija dėl kankinimų ir nežmoniško elgesio uždraudimo. Taip pat veikla turėtų apimti tokius sektorius kaip policija, saugumo, kalėjimo ir teisingumo sektoriai, kad būtų kovojama su korupcija, nes korupcija yra klausimas, prie kurio nuolatos grįžtama sprendžiant kankinimų problemą. Daugia šalių lygmenių rekomenduojame ES toliau glaudžiai bendradarbiauti su Europos taryba bei jungtinėmis tautomis. Kalbant apie jungtinės tautas, norėčiau pabrėžti, kad ateityje ES bus labai svarbu daryti viską, kad ji užtikrintų, kad jungtinių tautų sutartis taptų nepriklausomų uh, E, nepriklausomų teisės aktų rinkiniu. Reikia nepamiršti ir rekomendacijų priimamų jungtinių tautų, remtis jungtinių tautų sutartimis, nes jomis dažnai, dažnai remiamasi. Noriu pasakyti, kad vienas diplomatas visai man pasakė vasario mėnesį, tai yra, kad mes turime būti verti to, ką mes uh, skatina, to, ką mes atstovaujame, ką mes skatiname. Taigi jis turėjo omeny nuoseklumo principą, e, nuoseklumą tarp vidaus ir išorės politikos. Ir reikia pasakyti, kad Europos Sąjunga nebūtinai visais atžvelgiais e, Europos Sąjungoje užtikrina e, tų žmogaus teisų standartų įgyvendinimą, kuriuos skli kuriuos skleidžia trečiosiuose šalise. Reikia užtikrinti pagrindinių žmogaus teisų e, puoselėjimą. Pavyzdžiui, prisiminkime CŽV vykdytus skrydžius ir slaptus Europo, iš ES vykdytus skrydžius ir slaptus sulaikymo centrus, kurie veikia Europoje ir kas ten buvo daroma. Kalbame apie nebaudžiamumą, už labai rimtus žmogaus teisų pažeidimus. Tačiau tai yra neprimtina. Europos parlamentas turėtų padaryti viską, kad ES pareigūnai žinotų, kad jie e, atstovauja e, tinkamai beselgiančių valstybių sandraugą žmogaus teisų srityje. Ačiū. Ačiū labai už įdomų pristatymą. Dabar pakviesime Europos komisijos atstovą pasisakyti. Thank you, thank you, Sharon. Uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už galimybę keistis, pasikeisti nuomonėmis žmogaus teisų pakomitetyje po šios studijos paskelbimo. Ir norėčiau priminti, kad ankstesnė studija parengta 2007 metais labai smarkiai prisidėjo prie tų procesų, kai taryba peržiūrėjo savo veiksmus pagal konvencijos gairių dėl kovos su kankinimais. Studijoje pateikiama daug įvairių pastabų, rekomendacijų, kurios yra labai naudingos pateikia naudingų praktinių minčių, kaip tos gairės galėtų būti geriau įgyvendinamos. Ir manau, kartu su pirmininkančia valstybė ir valstybėmis narėmis mes išanalizuosime visas tas rekomendacijas e, ir pažiūrėsime, kaip būtų galima patobulinti mūsų veiksmus. Pasinaudosiu progą ir priminsiu, kad mes labai daug dėmesio skiriame kovai su kankinimais ir visais kitais netinkamo elgesio, visomis netinkomis elgesio išraiškomis, apraiškomis, tai yra ES politikos dalis. Pagal tą studiją matome, kad vis labiau yra domimasi kovos su kankinimais gairėmis, ES delegatūrose, valstybių narių misijose. Tai yra pozityvus poslinkis ir aš manau, kad per pastaruosius dviejus metus mes daug ką nuveikėme, atsižvelgiant į parlamento e, atas pranešimo rekomendacijas, vykdėme apmokymus, padalyjome tas gairias, plačiau jas paviešinom. Ir tikrai pritarėme studijų, studijos pagrindiniams išvadoms, kad reikia nuoseklios, tvarios, ryštingos, novatoriškos ir kantrios politikos. Ir aš manau, kad tas sakinys viską pasako, o sakinio esmė yra politinė valia, politinė valia, kuri reikalinga visų Briuselio suinteresuotų asmenų ir trečių valstybių suinteresuotumo, kad suinteresuotos šalis nekalbėtų vien tik tai apie komisiją, bet kad būtų įtrauk, įtrauktos nevyriausybinės organizacijos ir visos kitos organizacijos, kurios gali prisidėti kovoje su kankinimais. Ir mes matome, kad procesas yra testinis, politinio vaidmens klausimas yra labai svarbus, kurį reikia panalizuoti, ar kalba eitų apie nuoseklumą, darnumą, ką teisingai akcentavo kolegė. Ir pabaigai, pirmininkė, noriu pasakyti, kad sveikiname šią studiją, kuri yra labai vertingas indėlis e, į mūsų pastangas kovojant su kankinimais. Dėkoju. Dziękuję bardzo panu. Ačiū. Dabar e, pradėsime diskusijas. Ponas Albils. Ponas Abijols. Ačiū. Labai įdomi studija. Mane ypatingai, man ypatingai pasirodė įdomios rekomendacijos Europos institucijoms. Ir taip pat rekomendacijos ypatingai, kurios yra skirtos Europos parlamentui. Na, panašu, kad parlamentas. Parlamentui yra rekomenduojama sistemingiau skirti dėmesį kovos su kankinimais ir netinkamu elgesiu aspektams. Ir aš savo ruoštų norėčiau priminti, kad šis žmogaus teisų pakomitetis taip pat delegacijų pirmininkų konferencija ankstesnėje kadencijoje, vadovaujant tuometiniam pakomitečio, tuometiniai pakomitečio pirmininkiai poniai Flotr, parengė tam tikrą veiksmų planą, tam tikras rekomendacijas, būtent, kad kelionės į trečiasias valstybės, kelionės į trečiasias valstybės būtų įtraukiam, įtraukiami atitinkami komitetai, delegacijų darbo grupės Ir tas veiksmų planas, kuriame daug dėmesio, žinoma, yra skiriama kankinimų tyrimams ir netinkamo elgesio atvejams. Mano manimu, tas veiksmų planas yra tikrai naudingas ir aš visiems jį rekomenduočiau, kadangi dažnai darbę susidurėme su pavojumi, kad nuolatos, na, kalbame apie tuos pačius klausimus, cikliškai aptariame tas pačias problemas ir nuolatos kartojamės. Tai aš e, raginu komiteto sekretoriatą pasidomėti tuo veiksmų planu, surasti jį archyvuose. Jį patvirtino ir mūsų pakomitetis ir delegacijų pirmininkų konferencija, taigi tam tikro svorio šis dokumentas turi kaip rekomendacijų rinkinys. ir jos būtų labai naudingos įvairiuose vizituose. Ne, ne vien tik tai, kad reikalingas sistemi, sistemiškumas, bet taip pat toks dokumentas galėtų būti kaip priedanga, kai bandoma šikščiau kalbėti su uh, tam tikrai žmonėmis. Nėra lengva su ministrais valdžios pareigūnais kalbėti apie tai, bet na, galima sakyti, aš tai aš noriu kelti šį ne, nemalonų klausimą, kadangi štai turiu gairias, parlamento gairias, kuriame yra pasakyta, kad aš privalau kelti tokį klausimą. Ir toks pasiteisinimas, man atrodo, kartais būtų labai naudingas. Taip pat yra pateikiama rekomendacija bendrai iš naujo įvertinti gairės 2010-2011 metais ir aš manau, kad mūsų pakomitetis turėtų į tai atsižvelgti. Ir yra keliamos dar dvi temos, viena jų yra labai konkreti, kita tema yra bendro pobūdžio, bet jos abi yra vienodai svarbios. Parlamento tinklapių efektyvumas yra konkrečiai na, draugiškos kritikos forma, apie tai užsimenama užsimenama apie žmogaus teisų tinklapį e, parlamento tinklapį, kur kalbama ir apie kankinimus. Galbūt e, mūsų viešne galėtų detaliau pakomentuoti šį klausimą. Pakomtečio pirmininkė turėtų atsižvelgti į tokią kritiką labai atidžiai ir ją perduoti. Nes tokia, ta, kad ta, tos kritinės pastabos ne, ne, ne, nepasimestų kažkur. Uh, nepradingtų. Ir dar norėčiau pakomentuoti paskutinę dokumento dalį, kuriame kalbama apie pagrindinę mūsų kovos elementą. Mes negalime reikalauti vertybių kitose valstybėse, jeigu patys jų nelaikome pačiu, pačiais aukščiausiais standartais. Kai kalba eina apie smurtą, kankinimus, netinkamą elgesį, matome, kad to dėje pasitaiko ir ES ribose. Ačiū diskusijų. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Nieko nematau. Pane Svensson Makasai tuomet atsakytų į pateiktus klausimus. Dėkuoju, vargu, ar galėčiau ką nors pridurti. Pirmiausia, aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad labai svarbu yra turėti pakankamai politinės valios. Uh, daug ką galima nuveikti, daug galima dirbti, tačiau pakeisti realiai nieko nebus įmanoma, tol kol neatsiras politinės, pakankamai politinės valios. Egipte, pavyzdžiui, atlikę tyrimą mes išsiaiškinome, kad vyriausybei labai patinka įvairios mokymo programos. Ir galima teikti pagalbą būtent per šias programas. Tačiau kai kurios nevyriausybinės organizacijos labai pasipriešino tam, sakydamos, kad mums nereikia papildomų mokymo programų, mums reikia valdžios politinių sprendimų. Tik tuomet situacija galės pasi, pasikeisti. Taigi, politinė valia, visų suinteresuotų šalių politinė valia, kaip jau ir buvo minėta, yra labai svarbu. Taip pat norėčiau pakomentuoti vadovą, kuris yra skirtas Europos parlamento nariams vykstantiems į komandiruotės. Jis yra labai geras. Kai sostinės užima aiškę poziciją, Švedija, Niderlandai yra šalis, kurios turi labai aiškiai suformuluotą žmogaus teisų politiką. Tuomet e, diplomatams dirbti, turint tokią politiką, yra kur kas lengviau tinklalapis. Nieko ypatingo negalėčiau nei pasiūlyti, nei pasakyti. Tai yra bendro pobūdžio pro problema. Man asmeniškai taip pat yra labai sunku susigaudyti tame tinklalapyje. Dabar aš jau sugebu surasti tai, ko man reikia, tačiau aš žinau, kad kiti žmonės dar susiduria su problemomis. Ir norėčiau padėkoti visiems už uh, jūsų pastabas. Dėkuoju poniai Svensen. Ar Europos komisijos atstovas norėtų ką nors pasakyti? Ne? Na gerai, tuomet. Taigi, gerbimieji ponai ir ponios. Mums pateiktas dokumentas, kuriame yra išdėstyti tyrimo rezultatai bei veiksmai, kurių buvo imtasi po 2007 metų parodo, kad Europos komisija, Europos parlamentas bei ministrų taryba turės atsižvelgti į kelias tyrimo autorių pateiktas rekomendacijas bei pasiūlymus. Manau, kad svarbu būtų pabrėžti, kad Europos parlamento nariai, vykstantis į komandiruotės, turėtų būti išsamei susipažinę su žmogaus teisų padėtimi tose šalise, į kurias jie vyksta. Aš tikiuosi, kad mes nusikliai taikysime žmogaus teisų pagarbos principą, dirbdami už ES ribų Puikiai žinome, kad kai kurios šalis turi rimtų žmogus teisų problemų. Todėl turime naudos stebėti padėtį šiuose e, šalyse. Dažnai reikia padėti tiems asmenims, kurie nukentėjo nuo kankinimų. 2010 metais mes e, turėtume skirti daugiau lėšų tokioms programoms. Ir Europos parlamentas galėtų prie to prisidėti, nes būtent mes formuojame biudžetą. Komentuodamas e, jūsų rekomendacijas, norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų atrodytų, kad tarybos veiksmai yra kiek nenuseklus. Taryba dažnai nenusekliai reaguoja ir todėl matome, kad ir trečiosios šalis dažnai nenusekliai elgesi ir galiausiai geriausią praktiką bei pasiūlymas, kad jūsų tinklapį rengtų Europos komisija ir kad jis būtų, kad Europos komisija parengtų atskirą tinklapį, aiškesnį tinklapį, tai yra labai gera. Mes dirbame visi čia, Bruselėje ir turime elgtis taip, kaip e, manome teisinga. Nes dažnai sakome vieną, o darome kitą. Ir surandame viskam pasiteisinimus. Ta pati daro ir trečiosios šalis, nes labai dažnai jos prisidengdami įvairiomis, e, įvairiais argumentais tęsia kankinimus. Taigi šis tyrimas Be abejo, yra labai vertingas ir įdomus. Dar kartą Jums dėkoju už Jūsų darbą ir už tai, kad pristatėte šio tyrimo išvadas mums. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra šeštasis punktas, tai yra kitas posėdis. Kitas posėdis įvyks rugsėjo 30 dieną, prasidės 3 valandai ir tęsės iki pusės 7, o Kitas posėdis prasidės e, spalio pirmą dieną. Taip, kolegos, dėja, netrukus prasidės spalis. Dėkuoju visiems už aktyvų dalyvavimą šiame posėdėje ir savo vardu bei pirmininko vardu norėčiau padėkoti sekretoriato darbuotojams, visiems mūsų svečiams bei dėkoju vertėjams, be kurių dirbti mums visiems būtų buvę kur kas sunkiau. Ačiū.